So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. We start our afternoon meet. Labadiena, po pietų. Pradėsim dabar posėdį. Norėčiau visų pirma pasveikinti visus kolegas atvykusius į mūsų posėdį. Kol kas dar nedaug kolegų, bet matau, bendri pranešėjai jau yra salėje, todėl galim posėdį pradėti. Prieš suteikdama žodį e, ekspertams, pirmos dalies ekspertams siūlyčiau pirmiausia patvirtinti darbo atvarkę. Ar turėtumėt prieštaravimų darbo atvarkiai? Niekas neprieštaravo, darbo atvarkė tvirtinimas. Tvirtiname. Uh, Toliau pirmininko pranešimai. Turim vertimą į beveik visas kalbas, beveik visas kalbas e, galite kalbėti ir klausytis vertimo į kalbas, kurios paprašytos pateikti ir mūsų posėdis bus transliuojamas. Dar turiu porą papildomų pranešimų. Pirmiausia, praėjusios savaitė, praėjusią savaitę vyku, vykęs Maltos e, ministro pirmininko Muskato apsilankimas Briuselėje ir e, buvo pateikta uh, informacijos apie tai, kad vyksta keturi tyrimai ir aš patikrinau pats, bet tik tai vienas susijęs su vadinamaisiais Panamos dokumentais, o visi kiti trys tyrimai e, tai susijęs su pareigūnais, kurie nesusijęs su e, Panamos dokumentais. Tad e, pateikta tokios prieštaringos informacijos ir uh, be to padaryti išpoliai e, prieš tam tikrų frakcijos, e, prieš tam tikrus frakcijos narius tiesiog buvo e, kartu kalbama apie pirmininką kaip persona non grata, būtent už tai, kad buvo pateikti kritiniai klausimai ir, ir tikrai panašių atvejų buvo. Bet e, Maltos, e, tai yra ne Maltos e, buvę lyderiai, šiaip jau turėtų spręsti, kaip čia dabar mums reikėtų elgtis ir ką sakyti. Tad vadinamieji Panamos dokumentų klausimai turėtų būti deramai spręsti, tad mes tikrai turėtume uh, surenkti tinkamus klausimus, kai bus atliktos visos reikiamos procedūros. Tai čia vienas toks pranešimas. O kitas spaudos pranešimas, kurį mes išplatinom šiandien, jis buvo suderintas su visom politiniam frakcijom dėl prieigos prie duomenų. Tikiuosi, kolegos, jūs gavot, nes šis dokumentas jau išplatinėtas. Tad tokie būtų pranešimai. Toliau trečias mūsų darbo tarkės punktas. Buvusių posėdžių protokolų tvirtinimas, e, šešių pranešimų posėdžių protokolas. E, posėdžiai vyko pirmas e, balandžio 6, paskutinis gegužės 30. Tad ar turėtumėt pastabų posėdžio protokolams? Tad juos patvirtinu. O dabar galim pereiti prie pagrindinės mūsų posėdžio temos. Pirma posėdžio dalis. E, Ryta mes kalbėjom e, apie informatorių klausimus, jų apsaugą, buvo labai įdomus susitikimas, o šiandien kalbėsime apie finansinės žvalgybos padalinius, jų darbus ir e, vadinamąją Rusijos plovyklą. Uh, Tad pirmoje posėdžio grupėje kalbės e, puikūs prelegentai, vienas e, Sebastianas Fide iš Vokietijos e, federalinės policijos videokonferencijos būdu padarys pranešimą. Mes patikrinom, ar veikia ryšys, ryšys veikia iš tikrųjų, tad techninės priemonės turbūt leis mums tinkamai tinkamai kalbėtis. Ir kitas prelegentas Paulo Kostansa iš Italijos finansinės žvalgybos padalinio, e, Italijos banko finansinės žvalgybos padalinio. Sveikas atvykęs, ponė Kostanso mes buvom pakvietę keletą prelegentų, tačiau tik tai du galėjo atvykti, nes e, šią savaitę Valencijoje vyksta finansinės žvalgybos padalinių susitikimas ir kai kurie ES finansinės žvalgybos padalinių atstovai dalyvauja finansinės žvalgybos padalinių plenarinėje sesijoje Valencijoje, todėl jie dėja negalėjo atvykti į mūsų klausimą. Jungtinės karalystės, Luksemburgo, Maltos ir JAV finansinės žvalgybos padalinių atstovai, kartu Belgijos, Prancūzijos e, padalinių atstovai dalyvavo buvusiuose posėdžiuose ir mes kalbėjomės su jais. Na, o šiandien, kaip jau sakiau, turim du e, e, Vokietijos ir Italijos finansinės žvalgybos padalinių atstovus. Vokietijos atstovas Taip, tai ponios ir ponai, tada siūlyčiau nedelsiant pradėti. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Fidler, o po to ponui Konstansu. Pirmiausia, ponui Fidleriui e, suteikiu žodį dešimčiai minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū pirmiausia, kad mane pasikvietėt į šį renginį. Norėčiau e, pasakyti pirmiausia, kad nesu finansinės žvalgybos padalinio oficialus atstovas. Esu e, Vokietijos kriminal, federalinės kriminalinės policijos e, atstovas. Tada aš atstovauju e, policijai ir policijos profsąjungai. Aš pasistengsiu atsakyti į galimus jūsų klausimus, remdamasi savo patirtimi. Tačiau tai, ką aš pasakysiu, tai nebus e, oficiali finansinės žvalgybos padalinio pozicija. Norėčiau pabrėžti pirmiausia du dalykus. Vienas e, svarbiausias dalykas tai poslinkiai vykstantis Vokietijoje nacionaliniu lygiu. E, Turiu galvoje poslinkiai susijęs su žvalgyb, finansiniu žvalgybos padaliniu. Pas mus buvo priimtas ne per seniausia įstatymas, e, skirtas kovai su pinigų plovimu ir todėl tai paveikia ir paveiks e, mūsų organizaciją, kuri dabar decentralizuota. Tad paprastai bylos perduodamos e, kriminalinės, e, valstybės federalinės e, kriminalinės policijos padaliniams. Pas mus maždaug 300 kolegų Vokietijoje dirba šioje srityje. Ir mūsų federalinis parlamentas ne per seniausia nusprendė, kad kartu bus e, perskirstomos finansinės, e, finansinės e, lėšos ir kartu muitinių struktūroje bus atitinkama struktūra. Mes kritiškai vertinam federalinės vyriausybės tokį sprendimą, šito aš tikrai neslėpsiu. Ir dėja, kaip kuri informacija pateikta Vokietijos federalinėme parlamente nebuvo teisinga, nes buvo kalbama vien tik tai apie, apie pa, padidėjimą tiesiog struktūrų 20, 20 žmonių, 120. O šiandien iš tikrųjų yra 300 darbuotojų, kurie dirba šioje srityje, o artimiausioje ateityje jų liks tik 165, nors tuo pačiu didėja perspėjimų skaičius maždaug 20 tūkstančių perspėjimų per metus. Ir tikimės, kad šiais metais tas skaičius padidės iki 50 tūkstančių perspėjimų. Dabar Kartu ES lygių vyksta nemažai diskusijų apie tai, kokių priemonių uh, galima panaudoti, kokiais tinklais galima pasinaudoti. Tačiau nereikėtų visų pirma pamiršti uh, žmonių išteklių, būtent mąstyti apie konkrečiai šioje srityje dirbančių žmonių skaičių. Uh, Aš nemanyčiau, kad e, būtų ES valstybių, kurioje būtų pakankamai žmonių dirbančių šioje srityje. Tad e, Vokietijoje padėtis kelia nemažai susirūpinimo, nes tai susiję su saugumu ateityje, žvelgiant į ES lygį. Tai E, maždaug 25, nuo 25 iki 50 procentų e, perspėjimų, kuriuos mes gaunam, yra e, perspėjimai turintis tarptautinę dimensiją. Vadinasi, tikrai yra rimtas reikalas bendradarbiauti, bet vėl viskas susiveda į žmogaus išteklių. Kartu Europolas ir Interpolas turėtų būti geresnių, turėtų gerė, turėti geresnių išteklių. Uh, Kartu, naudodamasis progą, pabrėšiu dar ir kitą mums labai svarbų dalyką. Ir dabar aš kalbu e, visos Vokietijos politikos vardu. Tai svarbu ES kartų lygių. Kai kovojam su pinigų plovimu, tai čia daugiausia darbo tenka finansinės žvalgybos padaliniams, reikėtų paminėti centrinius registrus tokio centrinio registro ar centrinių registrų reikia, kad mes deramai galėtume atlikti savo darbą, nes mes turėtume e, gavę įspėjimą, pranešimą pasitikrinti centrinėje duomenų bazėje. O jeigu mes e, vien tik tai remsimės tradicinėmis tyrimo priemonėmis, tai nebus veiksminga, jeigu e, galėsim tik tai pasinaudoti vietos, sakykime, tam tikrų institucijų registrais, tai nebus e, veiksminga. Tad e, pasakysiu, jog labai svarbu kartu didinti skaidrumą tam, kad būtų galima tinkamai kovoti su pinigų plovimu. Ir kartu padidinti finansinių žvalgybos padalinių e, veiksmingumą, suteikiant jiems geresnės darbo priemonės. Perspėjimų skaičius e, kartu e, nusikalstamų būdų gaunamo turto apimtys, tai Mums pavyksta e, išspręsti tik tai labai nedidelę e, viso to reiškinio dalį. Tad e, mes ne vien nacionaliniu, bet ir Europos lygių turėtume sąžininkai atvirai apie tai kalbėti. Mums reikia paramos ES lygių ir labai svarbu, kad e, ir parlamentas mus paremtų. Tad tą norėjau pasakyti. Äh, Ačiū. Paskutinė jūsų pastaba buvo dėl centrinio registro svarbos ir apie tai e, kalbėjome per paskutinį trišalį dialogą. Be abejo, dar grįšime prie šio klausimo. O dabar e, norėčiau dar kartą pasveikinti e, Paulo Kostanco iš Italijos banko finansinės žvalgybos skyriaus. Dėkuoju pirmininkę. Ačiū visam pana komitetui už kvietimą Taip pat e, noriu Jūs pasveikinti puikiai dirbant. Labai džiaugiuosi, kad e, nusprendėte konkrečiai sutelkti dėmesį į finansinių žvalgybos padalinius. Žinoma, man tai malonu, todėl kad dirbu tokiame skyriuje. Mes užsijimame analitiniu darbu, žvalgybą įvairiais e, tyrimais, dėl finansinių ir kitokių nusikaltimų, bet e, kartu manome, kad dabar toks metas, kai daug kas keičiasi ir reikia į tokius pokyčius atkreipti, atkreipti dėmesį. Finansinės žvalgybos padaliniams reikia paramos, kad jūs galėtų gyvendinti įvairias e, iniciatyvas ir Reikia be kita ko atsižvelgti į teisės aktus, dėl kurių deramas, jūs pirminkė minėjote, ir um, trišalius dialogus, planuojama iš dalies keisti direktyvą, kai kurios kitos iniciatyvos diskutuojamos, komisija taip pat daugel, daugeliu klausimų intensyviai dirba. E, visi e, padaliniai stengiasi taip pat prisidėti prie šių pastangų. Jūs pirmininkė minėjote apie sustikimus, kurie vyko šią savaitę, dalyvavau, bet atvykau būtent todėl, kad norėjau apsilankyti jūsų komitete, nes man atrodo, kad būtent šis komitetas gali būti labai svarbus veiklai šioje srityje. Noriu taip pat padėkoti kolegai iš Vokietijos atstovauju šiaip ba Italijos banko finansinės žvalgybos padaliniui, bet e, čia kalbu ne kaip pareigūnas, o kaip e, tokių padalinių platformos atstovas. Ši platforma Europos lygmenių atliko tyrimą dėl e, finansinės žvalgybos padalinių veiklos, jos rezultatų. Tai, žinoma, atliko ne tik mūsų tarnyba, bet e, ir visi e, tokie padaliniai iš Prancūzijos, e, Rumunijos, Junktinės karalystės, galbūt kurią nors valstybę praleidau, bet iš viso buvo keturi finansinės žvalgybos padaliniai, kurie dalyvavo šiame projekte. Parengiau trumpą pranešimą Maždaug dešimt skaidrių, nežinau, ar galima jas e, rodyti ekrane. So perhaps Okay, thank, thank you very much. Um, so again, I... Ačiū. Trumpai papasakosiu apie e, tą duomenų rinkimą kuris e, vyko pirminė prezentacija buvo ilgesnė, nežinau, ar galite čia įskaityti, ką nors. Pirmiausia, norėjau Jums įsameu e, pristatyti įvairius e, rezultatus. Pone Konstanco, visi turime šią prezentaciją dokumentuose, kurie buvo išdalyti dalyviai. Um, I only have a few minutes uh, up front. I will... Gerai, galiu sutaupyti šiek tiek laiko. Uh, pirmiausia, sutelksiu dėmesį į procesą ir žinoma galėsiu atsakyti į jūsų klausimus, jeigu kam nors kas nors bus ypač uh, įdomu. Kaip matote iš šios skaidrės, uh, ši veikla ir um, organizuotas renginys siekia tikslo aptarti, kas yra svarbiausia, kad um, žvalgybos padaliniai galėtų veikti veiksmingai, kaip uh, geriausia rinkti informaciją ir iš karto ją atskleisti, ar vėliau siūsti uh, užklausas ir rinkti tokią informaciją centrinėse duomenų bazėse visose valstybėse narėse, po to uh, E, tyrime nagrinėjamos e, vidaus funkcijos. E, norėjome įsiaiškinti, ką konkrečiai daro finansinės žvalgybos padaliniai, kai pavyzdžiui atlieka tyrimą, kaip dirba tie kompetentingi policijos organai. Be to Manau, kad e, ir parlamentas, ir komisija, ir taryba tikrai gali paremti padalinių bendradarbiavimą. Tai yra ypač e, svarbu. Ir e, ne tik iš Italijos, bet apskritai iš ES žinau iš savo patirties, kad bendratarbiavimas, žinoma, veiksminga priemonė, bet e, jis nevyksta lygiomis sąlygomis. Reikia galbūt e, dar pasigilinti įvairius jo aspektus. Taip pat e, per šį tyrimą norėjome įsiaiškinti, ką galima padaryti, kad būtų įveiktos tos galimos problemos susijusios su teisės aktais, su nacionaliniu jų gyvendinimu, mm, sustiprinta padalinių praktika. Šiek tiek apie platformą, žvalgybos padalinių platformą. Ji buvo įsteigta 2006 metais, jau veikia daugiau nei 10 metų ir um, pripažįstama pagal sutarties 51 straipsnį, taigi yra teisinis pagrindas. Um, čia išvardytos svarbiausios um, veiklos sritis, pavyzdžiui, stiprinti bendradarbiavimą, užtikrinti e, ryšį tarp e, įvairių finansinės žvalgybos padalinių. atlikti bendrą analizę. Iš tikrųjų, kai kurios šios užduotis, e, kalbu iš patirties, gali būti labai naudingos Galima remtis jų rezultatais, norint e, suderinti ir patobulinti finansinės žvalgybos padalinių veiklą, kai kuriuose srityse veiksmai jau baigti, pavyzdžiui, dėl tarp valstybinio ataskaitų, dėl e, sutikimo suteikimo, e, procedūros paspartinimo E, kai padaliniams reikia gauti tam tikrą sutikimą. Šis e, tyrimas buvo užbaigtas 2016 metų pabaigoje. Šiek tiek e, papasakosiu apie šio tyrimo rezultatus, kuriuos 2016 metais patvirtino ECOFIN taryba atsižvelgdama į Europoje vykdomus išpolius. Faktiškai finansinės žvalgybos padaliniai buvo paraginti atlikti tokį tyrimą, kad būtų galima pasigilinti tai, kokias priemonės būtų galima taikyti ateityje, siekiant uh, tobulinti informacijos mainus, stiprinti bendradarbiavimą. Komisija jau tada gana aktyviai uh, dirbo ties uh, šiais klausimais, ne, ne vien dėl Europos saugumo darbo tvarkės Jie e, dirbo ir pagal 2016 metų veiksmų planą, kuriame buvo aptariama, kurias šių padalinių veiklos e, priemonės reikėtų sustiprinti. Tas dokumentas viešai paskelbtas, e, parlamentas taip pat gali su juo susipažinti. Šių darbo rezultatus galima aptarti ir vykstant šioms dėryboms ir ateityje, rengiant įvairias naujas priemonės, priimant papildomus teisės aktus ES lygmenių. Dar trumpai dėl taikymus ryties. Minėjau, kad tradiciškai finansinės žvalgybos padaliniai nacionalinių lygmenių, ES lygmenių ir kitais lygmenimis dažniausiai e, kalba apie išorės bendradarbiavimo aspektus. Padalinių pajėgumai veiksmingai dalyvauti tarp valstybinėme bendradarbiavime nu, faktiškai priklauso nuo jų vidaus aplinkybių. Tad e, pagalvojame, kad reikia ištirti, kaip e, steigiami tokie finansinės žvalgybos padaliniai, kaip jie dirba, kokia tvarka, kokios procedūros įgyventinamos, nes e, būtent visi tie padalinių ypatumai lemia, ar padaliniai sugeba veiksmingai bendradarbiauti. Taigi e, šio tyrimo taikymus rytis buvo gana plati, buvo e, nagrinėjami įvairūs vidaus ypatumai susijęs su įvairiais žvalgybos e, padaliniais siekiant e, ištirti, kaip būtų galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp žvalgybos padalinių. Patys nustebome, e, kokie skirtingi žvalgybos padaliniai Europos Sąjungoje, kalbant ir apie informacijos teikimą, ir apie kitus dalykus tie rezultatai verčia susimastyti. Kaip minėjau, pradėjome nuo e, finansinės žvalgybos padalinių vidaus struktūros, po to įsameu ištyrėme tarptautinį bendradarbiavimą, atsižvelgdami taip pat ir vidaus e, nacionalinės e, funkcijas ir pajėgumus, kuriais galima naudotis, dalyjantis informaciją ir atliekant analizę. Tikiuosi, turėsime galimybę viską aptarti įsamiau šiek tiek vėliau, um, jeigu nariams kils kokiu nors klausimu. Čia matote pagrindinės e, išvadas, jos suformuluotos labai bendrai, e, bet e, iš jų galima suprasti, kokiu problemu yra. Buvo nuspręsta, kad Yra tam tikrų trūkumų, dėl kurių, pavyzdžiui, gana sunku bendradarbiauti tarp valstybinių lygmenių, bet e, tų trūkumų nėra daug. tikėjomės, e, kad e, nacionaliniais teisės aktais užtikrinamas es teisės įgyventinimas, bet E, kai kurie tie trūkumai e, vis dėlto susiję ir su ankstesnė trečiaja direktyva, kai e, padaliniai atlieka analizę tos sąlygos ir apribojimai, keičiantis informaciją tarpusavyje, tai a, gali būti skirtinga. Esame gana privilegijuotoje padėtyje ES palyginti su likusiu pasauliu. Čia um, labai seniai įsitvirtinusi bendratarbiavimo praktika, nuolat bendraujame. Atsiprašau, mes čia. Um, neturime laikrodžio, bet man atrodo, jūs jau pakankamai ilgai kalbate, prašau perėti prie išvadų. Taip, atsiprašau, E, jau e, ir kalbu apie išvadas, kalbu apie ataskaitoje pateiktas išvadas. Tai tiesiog e, pridursiu, kad pagrindinės priežastis, dėl kurių kyla tokių problemų, žinoma, dar galėsime pasigilinti, tai jeigu turėsite klausimų. Tos problemos susijusios su pagrindinėmis ES teisės aktų nuostatomis, kai kurie trūkumai netgi susiję dar su anksčiau galiojusi trečiaja direktyva. Svarbiausia tai, kad e, tomis ES nuostatomis nepakankamai suderinamas visas bendras paužiūris, todėl neidealiai viskas įgyvendinama nacionalinių lygmenių ir yra labai įvairių e, vidaus teisės nuostatų. Todėl e, susiklosto labai įvairių situacijų nacionalinių ir tarptautinių lygmenimis. Ačiū labai. Herzlichen Dank, ich möchte mal daran erinnern, dass. Dėkuoju. Kaip jau sakiau, jūsų pranešimo tekstą mes turime. Ir dabar galime iš karto perėti prie klausimų. Noriu padėkoti abiem ekspertam ir prieš perdudamas žodį pranešėjams noriu pabrėžti, kad mūsų du ekspertai kalbėjo apie skirtingus dalykus. Vienas kalbėjo apie platformą ir geresnį bendradarbiavimą, ponas Filler kalbėjo apie E, organizacijos pokyčius, e, žmogiškų išteklių problemas, e, kas be abejo išprovokuoja naujų klausimų. Taigi dabar steiksiu žodį Jefa Kofort. Buvo sutarta, kad kalbėtojai galės keturias minutės panaudoti tiek klausimams, tiek atsakymams. Ačiū abiems pranešėjams. Pone Fedler, jūs paprašėte Europos parlamento palaikymo, kad būtų stiprintas bendradarbiavimas su FIU. Ir be abejo, jūs galite laukti ir tikėtis tokios paramos, tokio palaikymo. Tačiau vienas svarbių klausimų būtų be abejo tai, kad mums reikalinga harmonizuoti FIU veiklą e, Europos lygių, e, keitimas informaciją suderinti ir panašiai, tačiau jeigu grįžčiau prie pano konsensijo, e, savo atsakymę raštu jūs minėjote, kad pagrindinės kliūtis susijusios su užsienio partnerių nepakankamas gebėjimais teikti informaciją ar dėl e, informacijos pačios e, trūkumo, ar dėl e, išteklių ribotų. Gal galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių. Taip pat ar turite pavyzdžių, kada, pavyzdžiui, teko atsisakyti kažkokio tai tyrimo, paleisti, taip sakant, pinigų plovėjus arba e, asmenys vengiančius mokesčių, vien dėl to, kad trūko medžiagos, trūko įrodymų. Ir taip pat ar turite kokios dokumentų, įrodymų susijusių su Panamos dokumentais? ir tie du subregistrai, kuris minėjote, jūs užsiminėte apie tai. Tačiau kokių konkrečiai priemonių reikėtų tam, kad būtų galima maksimaliai sustiprinti kovas tokiais nusikaltėliais? Dėkuoju. Pone Konstantas, tas klausimas buvo adresuotas jums, o po to panas Vylė. Labai ačiū. Ačiū už klausimą, kuris, tiesąkant, paliečia pačią problemos esmę. Abu dalykai, mano supratimu, yra teisingi iš tikrųjų tam tikrose sritise kol kas trūksta suderinamumo, harmonizavimo ir dėl to operacinė veikla tais atvejais, kad mums reikia gauti e, informaciją iš užsienio, dažnai yra paralyžiuojama, nes mes negaunam tos informacijos. E, buvo daug tokių atvejų ir taip pat ir mano konkrečioje byloje buvo tam tikrų mastų iškilus šitą problemą. Taigi būtų labai gerai, kad Europos teisėkura kažkaip tai pasiūlytų, e, aišku, vieną suderintą sprendimą. Pavyzdžiui, prieiga prie finansinės informacijos, prie e, bankų sąskaitų, bankų sąskaitų identifikavimas. E, praverstų direktyva kuri leistų mm, prieš valstybės narės e, vesti tam tikrą banko ataskaitų registrą kiekvienoje iš savo šalių. Ir mm, žinau, kad parlamentas nori mm, pakeitimų šioje srityje, tačiau kol kas neturime tokio instrumento ir teisės aktai e, labai riboti šioje srityje. Esama spragų ir E, netgi FIU, e, Europos FIU ne visais atvejais gali čia surinkti visą reikiamą informaciją. Toliau kitas klausimas buvo apie tai, ar teko atsisakyti tam tikrų tyrimų dėl to, kad nebuvo pakankamai bendradarbiavami iš užsienio. Taip iš tikrųjų atsitinka. Noriu pasakyti, kad Be abejo, esama tam tikrų bylų, kur visiškai trūksta to bendradarbiavimo. FU tiesiog Mm, neduoda leidimo e, tęsti e, tyrimą e, neišplatina informacijos atitinkamoms nacionaliniams institucijoms arba tiesiog nesureaguoja. Kita vertus, negaliu prisiminti ne vieno atveju, kada būtų visiškai tiesiog atsisakyta bendradarbiauti. Tiesiog dažnai atsakymai būna riboti, uh, suteikiama dalinė informacija, neįstami informacija. Ir kai kada ta informacija taip pat yra riboto naudojimo. Ačiū, ponė Fidler. Ar turite ką pridurti? na, tai ką aš minėjau anksčiau, galbūt galėčiau tik tai pailustruoti. Europos direktyvos įgyvendinimas visada stringa, jeigu valstybių ištekliai yra nepakankami, o jie tokie yra daugelį valstybių narių. Šiuo metu Vokietijoje turime keletą tūkstančių perspėjimų, kurie kol kas dar nebuvo apdoroti, tiesiog um, procesas vilginasi, atsilieka. Ir jeigu toks procesas tęsis ateityje, tai ko gero parlamento tyrimų komitetas e, turės pradėti nagrinėti, kas vyksta, kodėl nespėjama sureaguoti visus šitos atvejus. Kalbant apie tarptautinio bendradarbiavimą, be abejo, labai daug kas priklauso kiekvienos, nuo kiekvienos šalies turimų išteklių. Tad bet kokia direktyva ar bet kokie įrankiai, priemonės iš tikrųjų priklauso nuo turimų išteklių ir taip pat atinkamų darbuotojų kvalifikacijos. Ir apie tai mes turime kalbėti šioje diskusijoje. Ačiū, ponia Fidler. Dabar steiksiu žodį bendrapanešėjui Peterėcek, po to kiti pasisakys. Pirmiausiai, konsultatė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už labai atvirus pasakymus ir, tiesą sakant, nerima keliančius naujienas pradžioje aš netgi pagalvojau, kad ko gero vyksta dar vienas raundas būtent dėl tų e, skundigų informacijos teikėjų organizacijų viduse, viduje. E, Šiaip taip dabar, kai kalbame apie tas organizacijas, vėlgi mes girdime, kad trūksta išteklių, trūksta darbuotojų, ypač kvalifikuotų darbuotojų ir FU kol kas tai paėgia apriepti tik tai nedėlę problemos dalį. Tai be abejo kelia rimtą nerimą. Nerimą ir mm, pirmiausiai be abejo turbūt reikėtų tą informaciją perduoti valstybių narių mm, atstovams, kadangi parlamentarai be abejo šiuo atveju turbūt laikosi tos pačios nuomonės kaip ir FIU atstovai. Uh, Aš taip pat labai tikiuosi, kad jeigu žurnalistai stebi šios klausimus, tai jie irgi paskleis tą naujieną. Panas Fidler minėjo, kad e, ko gero ne vienas FU neturi pakankamų žmogiškųjų išteklių, pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, tačiau aš vis dėlto norėčiau paklausti, o kuriuos afių jūs laikote bent jau pavyzdiniais, kurie galėtų mm, veikti kaip savotiškas modelis kitoms valstybėms, kaip būtų galima organizuoti šitą darbą. Ačiū, ponia Fidler. Gal galite pradėti sakinėti? Taip turiu pasakyti, kad negaliu duoti galutinio atsakymą šitą klausimą, kadangi tas klausimas tarsi siūlo prielaidą, jeigu valstybės narės aptarė savo ataskaitų sistemas e, ir panašiai. Tačiau iš tikrųjų valstybės narės paprastai dirba individualiai, e, ne, ne kiekvienai tenka vienodi darbo krūviai, taip pat turi skirtingas perspėjimo sistemas ir panašiai, kaip mano kolega iš Italijos pažyminėjo. Iš tikrųjų šita sistema dabar yra labai heterogeniška. Uh, E, jau kalbėsime apie organizacijos struktūrą ir apie atsakomybės paskirstimą. Taigi be abejo šitos problemas galima įspręsti toliau skatinant bendradarbiavimą, todėl be jokių abejonių mes turime siekti didesnio harmonizavimo, geresnio bendradarbiavimo šiuose srityse. Es ir parlamentas turėtų apsispręsti taip pat, kokius reikalavimus reikėtų kelti valstybėm narėm Ir nepriklausomai nuo sistemoje egzistuojančių skirtumų reikėtų apsispręsti taip pat, kokius reikalavimus reikėtų kelti dėl žmogiškų išteklių. Galbūt reikėtų įvertinti, pavyzdžiui, kiek bylų yra neišnagrinėjama vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Aš žinau, tuos duomenis e, atskiroms Vokietijos žemėms, bet tikrai neturiu europinių duomenų. Šiaip ar taip, ta informacija būtų naudinga, jeigu norime, kad diskusija vyktų remiantis faktais. Ačiū. Pons Konstanca. Ačiū. Aš tikrai visiškai pritariu ponu Fidl. Atsakymų bū, gali būti keletas, priklausomai nuo situacijos. Ir žinoma, e, bandydami mm, sužymėti tą turimą informaciją, mes surinkome bent jau tam tikrą dalį duomenų Mes žinome, kad, e, pažiūrėjau, darbuotojų skaičius viruoja nuo 300 iki, tai yra maksimaliu atveju, iki kokių 13, jeigu neklystų. Vidurkis be abejo yra kažkur per vidurį, tačiau svarbiausia yra tai, kad šie skirtumai priklauso taip pat ir e, nuo darbo krūvių, nuo darbo prašų, nuo funkcijų, nuo, nuo daugelio kitų dalykų dažnai e, kai kuriuose valstybėse FIU e, atlieka ir pagalbinės funkcijas, ne tik tai tiesioginę savo funkciją, tada be abejo krūvis yra didesnis. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad e, darbo krūvis auga, visas FIU susiduria su vis didėjančiu pranešimų skaičiumi. Ir tai iš dalies jie ir su ta ypatinga skuba, kuri uh, dabar taikoma tyriant terorizmo finansavimo atvejus. E, todėl vis daugiau e, tenka įsitraukti ir nacionaliniu mastu, ir tapnėme bendradarbiavime. Ko mes tikrai norėtumėm, tai norėtumėm pasitelkti mūsų nacionalinę patirtį, kaip mažą pavyzdį. E, vėlgi, noriu pasakyti, kad čia labai praverčia informacinės technologijos programinė įranga. Negalima pasitikėti vien tik tai popieriniais dokumentais. Mes turime naudoti naujausias technologijas, naujovatyvius sprendimus, e, IT sprendimus. Tai galbūt taip pat turi būti siejama ir su inovacijomis labiau tradiciniuose finansiniuose sektoriuose. Na kągi, ačiū, periname prie pranešėjų nuo politinių frakcijų, pirmiausia, APP atstovas. Noriu padėkoti mūsų svečiams už labai įdomius pristatymus, labai įdomias įžangas. Mano pirmas klausimas būtų tarsi dėsnys temos, apie kurią jau kalbėjome. Tai būtų bendradarbiavimas tarp valstybinių mastų, tarp FIU, ES ribose. Ir aš norėčiau paklausti, kiek maždaug kartų susidurite su E, arba atsisakymu bendradarbiauti, arba nedekvačiais, nepakankamais atsakymais iš kitų FIU, e, kada teikėte priklausimus dėl informacijos. Ir kokios priežastis, kuo jie tai grindžia. Be abejo, be tam tikrų procedūrinių skirtumų ir panašiai. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar galėtų būti kažkoks tai bendra europinis sprendimas šitom problemom? Ar galima būtų parengti kažkokį tai, tarkim, pagrindų reglamentą ar kažkokią tai struktūrą tam, kad na, nors kiek būtų harmonizuotas FIU darbas ir e, būtų pristatytos tam tikros darbo ir bendradarbiavimo taisyklės. Tai viena klausimo dalis arba vienas klausimas. Kitas klausimas būtų susijęs su to vadinama crowdfundingu, tai yra tarpusavio finansavimo e, mechanizmais, nes tokios e, žmonių skolinimus iš kitų žmonių platformos vis populiarėja. Ir vis dėlto pasirodo tam tikrų pranešimų, tam tikrų įrodymų, kad e, finansuojami ne tik tai privačių žmonių, taip sakant, poreikiai, bet ir netokie užvarus darbeliai, pažiūrėjau, terorizmas ar panašiai. Taigi, ar įmamasi kažkaip tai reguliariau ir sistemiškiau tirti štai tokią veiklą? Ar jūs tikrinate, kaip tokiuose platformose naudojami pinigai, kas yra e, tie naudos gavėjai, e, kurie pasinaudoja šitais e, inovatyviais instrumentais ir iš principo, kokio mastu už šitokių pinigų surinkimo formų slypi kažkokia tai nelegali veikla. Ačiū, ponia Rozatė. Iš tikrųjų, daug klausimų skambėjo iš jūsų. Kas norėtų pradėti, panas Vidler? Taip, dėl tų dviejų klausimų. Na tiesą sakant, nemanau, kad būtų kokia nors analizė atlikta, bent jau Vokietijoje tikrai nebuvo e, tyrimų, kada FU E, vaidino visuomeninio e, vaidmens, e, nes tai būtų absurdas. Kita vertus, dėl to crowdfundingo vadinamo mes taip pat jokių duomenų neturime. Deja, nieko negaliu pakomentuoti. Na kągi, ačiū, toliau pans konsens. Aš pasitengsiu labai trumpai dėl pirmo klausimo E, dėl to, kiek kartų buvo atsisakyta bendradarbiauti arba kiek gaudom nepakankamų atsakymų. Tai galiu pasakyti, kad atsisakymų bendradarbiauti tikrai nebuvo ne vieno. Tai yra gera naujiena. E, tačiau nepakankamų atsakymų mes gauname tikrai daug. Iš FIU arba e, sąjungos E, ribose mes dažnai sulaukime nepakankamos informacijos arba tiesiog bendro pobūdžio pasiaiškinimų. Na, pabandysiu pailustruoti. Vienas iš, e, pavyzdžiui, FUA e, kreipiasi į FUB kitoje šalyje ir sako, kad mes tyriame kažkokią tai sąskaitą e, kur pinigai patenka iš jūsų šalies ir kokia yra tų pinigų kilmė suteikite informaciją, iš kur tie pinigai buvo sukaupti ir panašiai. Ir labai dažnai e, tos kaiminės šalies apių tiesiog neturi galimybių mm, pasiekti bankų informaciją, sužinoti, kur iš tikrųjų yra laikomas sąskaitos, iš kur pinigai pervesti e, į šalį A buvo gauti, tai yra kokia yra kel, šitų pinigų kilmė. E, Taip pat esama daug e, kitų dalykų. Kalbant apie papildomas taisyklės, tai be abejo būtų savočias sprendimas, kadangi kuo daugiau harmonizuotumėm FIU informacinius kanalus, kuo labiau suvienodinami jų veiklą, tuo veiksmingiau ta informacija būtų keičiamas. Dėl crowdfundingo vadinama. Vėlgi e, šiuo atveju mes neturime ypatingos patirties dėl pinigų plovimo arba kažkokių tai rimtų pažeidimų. Tačiau, e, kalbant plačiaja prasme, jeigu kalbame apie tokį pinigų surinkimą iš kitų žmonių, be abejo, tai nusipelno ypatingo dėmesio. Ypatingai, kai kalbame apie. Um, e, egzistuoja tam tikras, na, neobjektivumas arba tam tikra tendencija, tarkim, kažkokia tai diasporos bendruomenė susimeta tos pinigus vienam ar kitam ir panašiai. Mes tokius dalykus be abejo siejame taip pat su. E, e, kažkaip. tų perlaidų siuntimų. Taigi tas pinigų surinkimas ir perlaidos šiuo atveju yra kaip ir vieno, vienos mantos dvi pusės. Kągi, toliau SRD atstovas užduos klausimus. Ačiū, pirmininkė, ačiū pana Fidler, ačiū pana Konstanco už skirtą laiką, už jūsų pasakymus. Jie labai įdomus, bet kartu taip pat kelia daug nerimo, nes mes matome, kad trūksta išteklių. Mes matome, kad kiekvienas FUU e, Europoje susiduria su tomis problemomis ir kita vertus trūksta to bendradarbiavimo tarp FIU. Uh, Na kągi, laukia daug namų darbų, galima pasakyti taip. Tačiau norėčiau pakalbėti apie šiek tiek kitokią temą. Tai yra pats ataskaitų teikimas. Kiek aš suprantu, dar daug yra um, tokio gyniminio pabudžio ataskaitų, kurios uh, kai kuriais atvejais yra per gausios, sukelia savotišką na, informacinį triukšmą, užvečia žmonės patiklinį informaciją, o kai kuriais atvejais galbūt kaip tik to tas, kad trūksta. Taigi ar jūs išvelgėte, kad tai yra rimta problema jūsų darbe? Ir taip pat valstybės labai nevienodais kiekis kepatės ataskaitas, taip sakant, žinau, kad um, nesinuose klausimuose mes, pavyzdžiui, išgirdome, kad Kipras, Malta, kurios kitos valstybės, nors E, pavyzdžiui, teikia offshore'inės paslaugas ypatingai azartinio lošimų mm, sektoriui, tačiau labai nedaug teikia tokių ataskaitų. Taip pat norėjau paklausti apie e, mokesčių institucijų ir FIU tarpusio bendradarbiavimą, kaip aš suprantu, kai kuriuose, o gal ir daugelį valstybių, e, kol kas dar trūksta aiškių susitarimų tarp šių institucijų. Tai reiškia, kad FIU ir mokesčių institucijų bendradarbiavimas kol kas tikrai nėra optimizuotas. Ačiū. Na kągi, buvo klausimas dėl bendradarbiavimo tarp mokesčių institucijų ir FIU. Kas norėtų pradėti, panas Konstanco? Mikrofoną įsijunkite. Kągi, pirmas klausimas buvo apie tą vadinamą triukšmą e, ataskaitų perteklių. Be abejo, tai egzistuoja. Yra daug to gynybinio ataskaitų. E, Ir esame tam tikrų priemonių, kuriamis mes mėginame spręsti tą problemą. Aš žinau, kad tą patį būtų galima pasakyti apie mūsų patirtį ir apie kitas šalis, kurios labai uh, siekia aprūpinti tam tikrais, na, tam tikrams gynybos priemonėmis e, e, įvairias institucijas, e, atsakingas už bendradarbiavimą, mes tengiamės be abejo padėti, teikdami savo atgalinį grįžtamą ryšį ir tam tikrus indikatorius, rodiklius siūlydami. Tačiau noriu plačiau pasakyti, kad terorizmo finansavimas iškėlė e, na, galbūt nepakeitė pačios paradigmas, bet e, vis tik tai privertė kitai pažvelgti, kadangi jiems reikia daug žvalgybinės informacijos. Taigi, čia kalbam apie savotišką eksantę požiūrį. Mums reikia žvalgybinės medžiagos apie visokius anomalinius reiškinius. E, be abejo, tas e, ataskaitų teikimas kai kada iš tikrųjų trikdo FIU darbą, tačiau protingai panaudojus ataskaitas galima ir iš to ištraukti naudingos informacijos. Kai kuris atvejais, tarkim, nebūtinai turime aiškių įrodymų, galima kalbėti tik tai apie kilusius kažkoks tai įtarimus, bet e, jeigu juos imsime kryptingai tirti, galbūt galima atskleisti ir platesnės informacijos. Čia be abejo reikia kalbėti ir apie IT panaudojimą, mašinų, mašinį mokymas ir panašiai. E, kita vertus, kai kuris atvejs nebūtinai tos ataskaitos yra toks bereikalingas triukšmas. Nes labai svarbu yra įvertinti, kokia slengsnė riba būtų reikalinga teikiant ataskaitas. Tai yra be abejo, reikia nustatyti e, tam tikrus reikalavimus, kad bet koks tarnis atvejis būtų deklaruojamas, pranešamas. E, Bet galbūt reikia apsiriboti, nustatant tikras lenkinės e, reikšmės, tarkim, operacijų, finansinių operacijų apimtims ar panašiai. Na, Kalbant apie bendradarbiavimą su mokesčių institucijomis, mes e, be abejo gauname tam, tikrų, tam tikros informacijos iš mokesčių institucijų, tačiau tikrai norėtumėm didesnio bendradarbiavimo. E, Kol kas, na, kai kuriais atvejais, tai pinigų plovimo atvejus mes nagrinėjame. Pone Fidler, ar norite dar ką nors pridurti? Labai ačiū. Pranešimų klausimas buvo aptariamas. Nacionaliniu e, lygiu mes e, daug dėmesio tam skiriam. Ypač uh, dėmesį skiriam pranešimams iš nebūtinai finansinių sektoriaus, nes e, tam tikrais atvejais tam tikrais atvejais, e, sakykime, informacija, pranešimo informacija gali atitikti tam tikrus kriterijus. E, pavyzdžiui, vienu atve, buvo toks atvejis, kada e, dėl tam tikro atvejo 16 e, e, federalinių žemių pranešimai nesutapo, tai yra skaičiai nesutapo, tad mes neturim tokio galutinio požiūrio į tą klausimą. Mes šiaip jau ne visada suvokiam, mm, su kokiu reikalu, mm, sakykime, pranešimai gali būti susiję. Na, kalbant apie Vokietiją, tai mes turėtume turėti geresnį vaizdą apie nefinansų sektoriaus. Dabar dėl įvairių uh, E, institucijų bendradarbiavimo. Vokietijoje pas mus e, yra decentralizuotas administracijos modelis, e, paprastai muitinės ir mm, policijos tarnybos federaliniu lygiu dirba kartu, o žemių, žemių, federalinių žemių lygių yra truputį kitaip ir aišku darbas tarp muitinių ir policijos padalinių gali būti intensyvesnis mes ateityje daugiau dėmesio tam skirsim. Taip, mes žinom, kad dėl federalinės Vokietijos struktūros 16 federalinių žemių ne visada e, bendradarbiavimas būna sklandus, tą patį galiu, galiu pasakyti ir apie Austriją. Bernd Liutke. Ačiū, turiu keletą klausimų pirmiausia, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie štai ką ir čia e, kreipiuosi į abu prelegentus. Dėl politinės, e, politinio poveikio finansiniam žvalgybos padaliniams. Gal jūs turit pavyzdžių ar žinot apie tam tikrus atvejus kitose valstybėse narėse, sakykime, kai E, finansinės žvalgybos padaliniams galima daryti nemažą politinį poveikį. Ar finansinės žvalgybos padaliniai iš tikrųjų veikia visiškai savarankiškai, nepriklausomai. Antai tam tikrose valstybėse narėse yra nuostata dėl tam tikrų e, finansinių rojų įmonėms e, vietų ir panašiai. Tad e, vėlgi aš norėčiau sužinoti, ar įmanoma, įmanomas politinis poveikis finansiniams žvalgybos padaliniams. Toliau, dabar dėl finansinių žvalgybos padalinių. Uh, E, viena, vidinės e, struktūros. Tai kaip visa tai e, daroma, turiu galvoje darbo struktūrą, kai, sakykime, nustatoma problema, ar yra tam tikrų spragų, ar čia galima padėti palyginti su kitų šalių finansinės žvalgybos padaliniams, ar, sakykime, jūsų finansinės žvalgybos padalinio darbas vertinamas, e, jei taip, tai kaip, o jei ne, tai kodėl, nes e, Taip, Europos parlamente mes e, kalbam apie uh, valstybių narių ir es kompetencijas, dėl politinio tam tikro spaudimo, bet kita vertus mes juk e, turim siekti, kad finansinės žvalgybos padaliniai laisvai galėtų bendradarbiauti. Ir galiausia, labai trumpai, dar vieną klausimą turiu. Jūs sakėt, kad e, jūs pageidaujat centralizuoto registro, geresnio keitimos informacija tarp finansinės žvalgybos padalinių, geresnės prieigos prie finansinių duomenų ir kartu e, aktualios informacijos perdavimą finansinės žvalgybos kitiems padaliniams. Gal jūs galėtumėt paminėti dar kitų dalykų, kurių dėka uh, bendradarbiavimą tarp finansinių žvalgybos padalinių būtų galima pagerinti. Gal tada ES teisėkūros subjektai galėtų susidaryti geresnį vaizdą apie tai, ko reikia geresniam finansinių žvalgybos padalinių darbui. Labai ačiū. Taip, dar, ponė Fileri. Pabandysiu atsakyti labai trumpai dėl politinės įtakos daromos finansinės žvalgybos padaliniams. Tai aš aišku kalbėsiu apie e, Vokietijos e, tokį padalinį. E, atsakysiu, kad Šiaip jau nebuvo atvejų, kada būtų buvę galima kalbėti apie politinę įtaką. Bet aišku, galima, galima tai vertinti kaip ir savotišką provokacinį klausimą, bet tada galiu atsakyti ir, ir taip, kad tam, kad sistema geriau veiktų, reikia pirmiausia papildomų išlaidų. Bet aš e, tikrai negaliu paminėti ne vienu atveju, kai, kai būtų buvęs daromas tam tikras politinis spaudimas. Dabar dėl vidinės padalinio organizacijos, dėl vertinimo, tai to, ką, kas buvo paminėta klausime, Vokietijoje nėra. kas e, paprastai reguliariai vyksta federalinio mūsų biuro spaudos konferencijos ir paprastai per juos pateikiama visa reikiama informacija. Paprastai 90 procentų e, visų pranešimų ateina iš finansų sektoriaus, o likę 10 procentų iš kitų sektorių bet pas mus yra įvairių e, struktūrų susijusių su būtent mūsų padalinio darbu ir informacijos teikimu ar perdavimu. Mes su pavydu žvelgiam į Italijos e, kolegų turimas priemonės, kurios jiem, jo, jiems padeda gerai atlikti darbą. Dar buvo paklausta, kokių papildomų elementų e, būtų galima numatyti, kad e, padalinio darbas e, vyktų geriau. Kaip jau minėjau, centrinis registras iš tikrųjų padėtų susižinojimą. Pirmininkas. Mes kalbėjom apie vėl centrinį registrą, kuris nekarta buvo paminėtas ir išgirdom pagiro žodžius uh, E, Italijos finansinės žvalgybos padaliniu. Tai ponia Konstanca, ačiū ponia pirmininkė, labai ačiū už gražių žodžius. Labai trumpai išsakytas mintis ir klausimus dėl e, padalinio nepriklausomumo, dėl galimos politinės įtakos. Kaip jau sakiau, mes esam Italijos centrinio banko dalis, tai dvigubai nepriklausomi esam. Tai yra, kadangi mūsų centrinis bankas nepriklausomas ir mes kartu nepriklausomi e, nei nuo banko, nei nuo politinės įtakos. Aš įsivaizduoju, kad panaši padėtis yra ir kitose ES e, valstybėse, kur finansinės žvalgybos padaliniai yra nepriklausomi. Uh, Bet e, tai, kitaip gali būti šalyse, kurios yra toli nuo ES, ten finansinės žvalgybos padaliniai dažnai panaudojami taktiniais politiniais tikslais, kad diskredituotų ten tam tikras politinės pusės ir pasinaudoja jos dažnai užsienio informaciją, tai tada tikrai grėsmė iškyla visiems. Bet ES galim daugiau kalbėti apie administracinę įtaką. Turiu galvoje tuos finansinius žvalgybos padalinius, kurie yra tam tikros didesnės administracijos dalis. Tai jie dažnai spaudimą ar įtaką patiria ne iš politikų, bet iš administracijos tam tikrų vadovybės. Tad čia e, gali būti taip, tai jau e, kas kita negu politinės įtakos patirimas, bet tai yra problema ar gali būti problema. Toliau, dėl darbo vertinimo, tai aš įsivaizduoju, kad kiekviena organizacija e, turi būdų, kaip įvertinti savo pačios darbą. O mūsų Italijos patirtis tai atskaitomybės konceptas, koncepcija. Mūsų atveju mes esam atskaitomingi apskritai visuomeniai, mes kelbiam statistinius duomenis, kurie atspindi mūsų darbo krūvį ir pasiektus rezultatus, kartu mes atskaitomingi ir parlamentui nes e, su tuo susijęs tiesiog visuomenės interesas, parlamento, politikų interesas, mes teikiam ataskaitas parlamentui ir kartu finansų bei ekonomikos ministerijoms ministrams teikiam ataskaitas. Dabar dėl tarptautinio bendradarbiavimo spragų, tai ačiū uh, už klausimus iš tikrųjų analizė atliekama. E, analizė, bet tai ne tas pats, kas tyrimas. Ir tą reikėtų suvokti. Norint, kad e, finansinės žvalgybos padaliniai tinkamai prisidėtų prie tyrimo, jie turi atlikti analizę, nes priešingų atveju čia viskas būtų supainiojama. Tai viena. Antra. E, informacijos, kurie keičiamasi naudojimas. Mes dažnai teikiam užklausas, gaunam atsakymų, tačiau kartais tų atsakymų informacijos ne visada bus galima panaudoti dėl tam tikrų apribojimų, teisinių apribojimų tai, tai yra viena e, kliūčių veiksmingam tarptautiniam padalinių bendradarbiavimui. Ačiū, tikrai gera mintis buvo pasakyta, svarbi mintis, 11 e, minučių atsakinėjom į klausimus. Jūs Italijoje esat sukaupę nemažai patirties, kovos su mafija patirties e, ir dabar GUE frakcijos vardu Makartį. Ačiū, pirmininkė. Pirmas mano klausimas ponui Konstanso. Mūsų komiteto tyrimai apie finansinės žvalgybos padalinių teisės aukos e, institucijų dabar dėl vėlgi prieimo prie informacijos. Jūs paminėjot, koks svarbus yra finansinės žvalgybos padalinio autonomiškumas, savo nepriklausomumas. Taip, padaliniai turi teisinį nepriklausomumą, bet ar manot, kad tos finansinės, tie žvalgybos padaliniai, kurie susiję, kurie yra teisės saugos sistemos dalis, ar jie gali e, turėti didesnę autonomiją. Na ir dabar mano klausimas abiem prelegentams yra toks. Plačiai pripažįstama, kad pinigų plovimo rizikos ir finan, terorizmo finansavimo rodikliai skirtingi. Nes e, klausimas toks, tai Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kaip tada sistema veikia? E, turiu galvoje finansinės žvalgybos padalinius ar, ar kitas kokias nors struktūras, kurios būtent e, užsimtų šiuo konkrečiu, tai tokiais konkrečiais klausimais. Labai ačiū, ponė Kostanca, ir po to galbūt ponas Fidleris papildomos informacijos pateiks. Labai ačiū, trumpai. Dėl finansinės žvalgybos padalinių nepriklausomumo. E, padalinio modelis, e, modelis lemia nepriklausomumą. Tačiau nebūtinai tie padaliniai, kurie yra policijos struktūrose, e, labiau nepriklausomi bet iš informacijos turimos atrodo, kad policinės finansinės žvalgybos padaliniai glaudžiau jie susiję su tą mot, motininę organizaciją. Ir todėl gali e, jie būti ir mažiau nepriklausomi, palyginti su tais finansinės žvalgybos padaliniais, kurie dirba šalia priežiūros institucijų ar ten ministerijose tam tikrose, kurie labiau e, tokia struktūrinė, institucinė prasme nepriklausomi. Kitas dalykas, aš jau paminėjau, dėja, kad policija ir finansinės žvalgybos padaliniai paprastai atlieka kartais bendras analizės ar tyrimus, bet jų vis dėlto paskirtis ir jų darbai kitokie. Tad tai irgi apie tai kalbama ataskaitoje. Toliau rizikos rodikliai susiję su pinigų plovimu. Tai yra iš tikrųjų didelis išbandymas nes e, pranešančioms struktūroms reikia pateikti tam tikros informacijos, inputo. E, šiaip mes, aišku, turim patirties šioje srityje, nes finansavimą ne visada, e, ne visada sunku su, su, susekti, sužiūrėti, kartais yra labai smulkus sandoriai ar, ar, ar labai mažos sumos Ir todėl čia daugiau dėmesį skirtinas subjektyviams elementams. Čia turiu galvoje e, labai jautrus duomenis, kurių kartais net negalima atskleisti. Tad mes, aišku, tarptautiniu lygiu bandom suvienytom bendrom jėgom dirbti e, tam, kad gautume galutinės grįžtamosios informacijos iš kitų kartų padarinių. Labai ačiū. Dabar, ponė Fidleri, gal jūs turėtumėt ką nors pridurti? Ar jūs man suteikėt žodį? Taip, prašom. Labai trumpai. Aš visiškai sutinku su kolegos e, ką tik pasakytais žodžiais dėl kovos su terorizmo finansavimu, tai gerų rezultatų galima pasiekti tik finansinės žvalgybos padaliniams bendradarbiaujant. Ir čia labai vėlgi svarbi informacija apie asmenis ir apie sandorius. Taip, dabar vėl norėčiau grįžti prie Maltos atveju. Ten finansinės žvalgybos padarinys ką tik e, atliko tyrimą ir bylą toliau perteikė valstybės, e, tai yra prokuratūrai. Sven Gygold. Čia paminėtini buvo e, trys finansinės žvalgybos e, padalinių e, ataskait, ataskaitos, kurios e, toliau, e, bet gal jų būtų ir daugiau. Tai taip, norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, gal galėtumėt paaiškinti, kuo tiksliau. Aš skaičiau jūsų atsakymus į mūsų klausimus raštu. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kokie pažeidimai ar trečios pinigų plovimo direktyvos e, nuostatų įgyvendinimo. E, tai yra, kokiuose valstybėse narėse toji trečioji pinigų plovimo direktyvos nuostatos iki galo neįgyvendintos ar yra spragų. Toliau, 38 puslapį atsakymuose. Jūs kalbat apie Europos lygio finansinės žvalgybos padalinio reikalingumą. Kodėl jūs manot, kad reikia tokio Europos lygio finansinės žvalgybos padalinio? Ačiū, tai buvo klausimas ponui Konstanco. Dėkoju. Trečiosios direktyvos pažeidimai. Aš nevardysiu vardu. Mm Tyrimas vyko remiantis individualiais pranešimais e, dėl pažeidimų. Taip, iš tiesų ataskaitoje pripažįstama, kad gali būti atveju, kai e, žvalgybos padalinių praktikos nacionalinis įgyvendinimas ne visada atitinka e, ES teisę dar nuo 2005 metų. Pavyzdžiui, jeigu padalinys negali gauti finansinės informacijos, neturi galimybę su jie susipažinti, pavyzdžiui, su banko sąskaitos informacija. Mums, kurie atliko tą tyrimą, kurie rengė platformą, atrodo, kad tai e, trečiosios direktyvos pažeidimas. Be to jau minėjau, pavyzdžiui, e, sutikimo suteikimas padaliniams. Pagal trečią direktyvą numatyta bendroji padalinių pareiga duoti sutikimą, kad ta informacija būtų naudojama toliau atliekant tyrimus, išskyrus tam tikras išimtis. Praktikoje kartais išimtis taikomus dažniau nei taisyklės. kalbant apie sutikimo suteikimą. Tad e, ataskaitoje susidaro įspūdis, kad e, gali būti tokius ryčių, kuriuose trečioji direktyva ne visai tinkamai gyvendinama. Bandau sutelkti dėmesį į svarbiausius aspektus. Nežinau, ar e, pakankamai atsakiau. Atsiprašau, dar pono Gigal klausimas. Na, net jeigu negalite įvardyti šalies, galbūt vėliau galėtumėte pateikti šalių pavyzdžius, vėliau, galbūt ne šalių pavyzdžius, bet uh, tų atvejų pavyzdžius, kai kyla problemų. Taip, žinoma, galėsiu pateikti komitetui na, tokį paprastą sąrašą išvadų, kurias padarėme šioje ataskaitoje. Dar dėl finansinės žvalgybos padalinių trumpai pirmininkė jums leidus. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad padaliniai atsako į tam tikrus klausimus. Noriu šiek tiek įsamiau apie tai pakalbėti. reikėtų pamastyti šiuo klausimu. Finansinės žvalgybos padaliniai tarpusvai labai skiriasi. Ir atsižvelgiant į tokią jų įvairovę, galbūt nebūtų pats veiksmingiausias sprendimas e, sukurti kokią nors e, koordinavimo įstaigą. Taip, bet žinoma, apskritai koordinuoti, palengvinti bendratarpiavimą būtų gera mintis. Ačiū. Ar jūs, ponas Fidler, norėtumėte ką nors pridurti? Aš tik norėčiau pabrėžti, kad finansinėse ataskaitose Europolui esama finansinių duomenų ir Europolas, žinoma, įdėmiai nagrinėja tokią analizę, kaip ir visais e, kitais panašiais atvejais. Tik e, svarbu užtikrinti, kad e, ta informacija būtų tinkamai naudojamasi. Ačiū. Dabar Ana Gomiš, prašom. Pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Jūs minėjote apie E, teisininkus, e, nekilnojamo turto agentus ir kitų profesijų atstovus, kurie neprivalo teikti informaciją. Aš e, noriu pasteirauti, kaip sekasi dirbti pagal naują investuotojų programą, kuri yra gyventinama Italijoje. Atrodo, kad jie tiesiog remiamas pinigų plovimas. Taip pat noriu paklausti, kokius taisyklės laikomasi padaliniuose kontroliuojant offshore'inių įmonių veiklą, kalbant apie dividendus. Ar bankai ir finansų įstaigos, na, jos turi teikti informaciją tam tikroms institucijoms, bet nebūtinai finansinės žvalgybos padaliniams. Kaip jūs dirbate su offshore'ais? Ačiū, tai buvo paskutinis klausimas. E, galite jį atsakyti. E, prašau, ponia Konstanco. Taip, dėl ataskaitų teikimo, duomenų teikimo a, e, iš nefinansų įstaigų. Taip, žinoma, daugiausiai informacijos teikia finansų įstaigos praktinių požiūrių. Nefinansų sektoriaus bendradarbiavimas didėja, aktyvėja vis daugiau. Informacijos gauname, pavyzdžiui, iš notarų, apskaitininkų ir kitų profesijų atstovų. Vienas svarbus elementas tai vaidmuo, kurį atlieka e, savireguliavimo institucijos, kurios e, padeda užtikrinti įvairius aspektus, pavyzdžiui, kad būtų laikomasi konfidencialumo principo ir panašiai. E, kalbant apie investuotojų programą, na, žinoma, galiu Jums e, pateikti tik e, savo praktinės pastabas. Žinoma, mes darome viską, ką galime, kad pažabotume pinigų plovimą su jų susijusią riziką ir bet kuriuo atveju tik to ir siekiame. Uh, Dėl offshorinių įmonių, žinoma, jos yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų, tai sritis, kurioje kyla didžiausia rizika, nuolat vykdome stebėseną, remdamiesi visą įvairių šaltinių skleidžiamą informaciją. Be to, yra labai daug įvairių offshore režimų, yra įvairių privilegijuotų įmonių. Mhm E, slaptų įmonių. Čia daugybė įvairių aspektų ir um, norint kovoti su tokia veikla, reikia e, žiūrėti iš įvairių perspektyvų ir bendradarbiauti. Ačiū. Kalbant apie savireguliavimą, tarpininkai, patarėjai mokesčių klausimais, e, kiti specialistai ar um, sulaukėte daugiau informacijos iš tokių profesijų atstovų, ar daugiau bendradarbiaujama, galbūt ponas Fitleris taip pat norės pridurti, ką nors. Na, vokiet, iš Vokietijos patirties galime pasakyti, kad e, nereikia pernelyg optimistiškai nusiteikti. Žinoma, e, vykdoma priežiūra, stebėjimas, patikrinimai E, kalbant apie patarėjus, reikia, kad būtų vykdoma ta priežiūros funkcija ir mūsų šalyje e, jau daugelį metų galioja pareiga pranešti. Bet e, beveik negauname tokių pranešimų. Tad reikia dar plėtoti tokią priežiūros sistemą, skleisti informaciją apie naudojamas priemonės, skelbti, kad mums e, tokia informacija labai reikalinga, reikia e, atitinkamų kontrolės sistemų, kad užtikrintume, jog e, tokia informacija būtų renkama. Aš jums visiškai pritariu pasiūlyme yra minimi įvairūs e, trūkumai ir mes parlamente savo ruoštų turėsime parengti pasiūlymų dėl to, kaip ir ką būtų galima patobulinti. Norėčiau padėkoti abiem ekspertams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Labai ačiū. Mm, iš tikrųjų, e, sužinojome nemažai įdomios informacijos, kuri bus mums naudinga tolesnėme darbe. Dėkuoju e, Jums, e, ponas e, Fidleri, puikiai padirbėjote. Dabar Italijoje po visų mafijos klistėjimo metų galioja jau kitokie teisės aktai, kurie duoda gerą pavyzdį. Taigi pažanga yra akivaizdi ir labai tuo džiaugiamės. Dabar galime baigti pirmąją diskusijos dalį, antrajai daliai pirmininkaus Ana Gomes. Padarykime penkių minučių pertraukėlę tarp dviejų sesijų.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 Pradėsime antrąją diskusijos dalį dėl Rusijos plovyklos bylos. Norėčiau pasveikinti antrosios diskusijos e, dalyvius, ekspertus, e, e, Pola Kristijaną Radų iš Trimų valdybos ir pona Viesturs Burkans iš Latvijos finansinės žvalgybos padalinio. Jis dalyvaus e, vaizdo konferencijos būdu. Mes jau jį matome. Ačiū, kad prie mūsų prisijungėte, ponia Burkans. Pristatysiu, kokią tvarką dirbsime. Kiekvienam kalbėtojui skiriama po 10 minučių įžangai po jų pranešimų vyks keitimasis nuomonėmis su komiteto nariais. Klausimai bus pateikiami po penkias minutės. Klausimas e, neturėtų užtrukti ilgiau nei vieną minutę ir likęs laikas skiriamas atsakymui. Žodis ponui Radu. Ačiū, dėkuoju, kad pakvietėte. Atstovauju kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir informacijos teikimo šioje srityje projektui. Maždaug 2010 metais kartu su kolegomis pastebėjome, kad e, tirinėjame vis tuos pačius dalykus. Ir tie patys nusikaltimai vykdomi, ypač kalbant apie pinigų plovimą ir aukšto lygio pinigų plovimą, kuriuos e, vykdo e, narkotikų karteliai ir kitos organizuotų nusikalstamumų grupuotės visur. Tad 2010 metais nusprendėme mm, dirbti organizuotai ties tą infrastruktūrą, per kurią e, jie sugeba plauti e, pinigus. E, susiekėme su Latvijos banku, Baltic International Bank, ir jame buvo e, sąskaita, e, per e, kurią e, buvo atlikta e, 680 milijonų JAV dolerių sandorių. E, tai buvo pinigai, kurie nepriklauso kuriam nors vienam subjektui. Tai buvo Magnitskio pinigai ir daugelio kitų operacijų pinigai. Tad nusprendėme sukurti, ištirti tą platformą, kuri leidžia taip tokiu dideliu mastu labai mažomis sąnaudomis plauti pinigus. Platforma e, apriepia bankus, e, e, kurie teikia sąskaitas offshoriniams klientams. Taip pat buvo rengiami tokie sukčiavimo vadovai. Faktiškai bankas suteikia galimybę iš karto plauti pinigus, teikia gairias, kaip tai daryti. Uh, E, dideliu mastu buvo tokių nurodymų, kad pavyzdžiui, nesakykite, kad e, transportuojate e, prekes iš uosto, jeigu jūsų įmonė nėra įsisteigusi šalia uosto arba jūros. Ir buvo įvairių instrukcijų, kaip išvengti, kad jūsų pinigų plovimo veikla būtų aptikta ir ištirta. Tad 2010 metais supratome, kad ta problema yra didžiulio masto Tais e, metais dirbome mm, su įvairiais kitais projektais, su žurnalistais, e, Panamos e, dokumentų klausimais, įvairių techniniam dokumentų klausimais ir taip toliau. Tada ir sukūrėme tokį pavadinimą, Rusijos plovyklos pavadinimą. Supratome, kad Moldovos teisingumo sistema, Moldovos bankų sistema naudojama norint vykdyti labai didelio masto pinigų plovimo operacijas, milijardų dolerių operacijas, e, kurios keliavo iš e, bankų Rusijoje, 19 e, bankų Rusijoje, kitur. Kalbame apie Putino lygio politinius ryšius. Tie pinigai keliaudavo į bankus Moldovoje, Latvijoje, kitur, JAV, ES ir kitur. Kita Rusijos plovykla vadinamoji e, apjungia daugiau nei 5000 įmonių, 732 e, bankus 96 valstybėse. Ir e, įdomu tai, kad faktiškai viskas prasidėjo nuo vieno banko Moldovoje. Ir galima iš dviejų perspektyvų žiūrėti į tokį pinigų plovimą. E, tai galėtų būti daugiau nei 60 tūkstančių e, sandorių, operacijų banke. Ir iš tikrųjų jas e, labai sunku atsekti, faktiškai neįmanoma išnagrinėti, ištirti 60 tūkstančių įtari, įtarimą keliančių operacijų. Bet reikia galvoti apie kilmę. Ir man atrodo, kad šioje sistemoje būtent dėl to ir kyla problemų. E, dabar visada norime orientuotis į klientą, pažinti klientą, pažinti kliento klientus, bet nežinome, kas yra bankų, kurie naudojami pinigų plovimui savininkai. Tai e, problema, kurią galima išspręsti. Kam priklauso bankas Moldovoje, kuris padėjo išplauti 20,8 um, milijardo dolerių. Uh, daugelis įmonių yra offshore'inės įmonės, ribotos atsakomybės, uh, daugiausia Junktinės karalystės, uh, kurie neturi tikrųjų savininkų. Tikrai savininkai įvardyjami ant popieriaus um, įstatuose, o uh, kiti asmenys yra tiesiog atstovai, tarpininkai. Ir uh, bankų sąskaitos taip pat priklauso tiems pačiems, patiems tarpininkams. Ir faktiškai kelis kartus uh, paspaudus kompiuterio pele galima daugą įsiaiškinti, nebūtina nagrinėti tų 60 tūkstančių operacijų. Taip yra su daugeliu e, bankų. E, kalbu, žinoma, apie tą e, Rusijos plovyklą ir 20 milijardų dolerių, bet yra ir kitų panašių atvejų. Vienam bankė Moldovoje, pavyzdžiui, buvo išplauta šiek tiek daugiau nei vienas milijardas ir tai faktis, faktiškai sužlugdė Moldovos ekonomiką. Tad galima vis dėlto įsiaiškinti, kas yra tikrieji savininkai. Tad faktiškai reikia sutelkti dėmesį į didžiausius bankus e, Europoje. E, daugiausia transakcijų e, vykdė Trasta Komercibanka, kaip jau minėjau. E, tame e, Rusijos e, plovyklos projekte. Danske bank taip pat išplovė 1,2 milijardo dolerių. Deutsche Bank taip pat apie 2 milijardus. Tie pinigai būdavo pervedami 2014 metais. Ir dabar Mes e, daug įsameu tyriame visą tai, turime tūkstantį daugiau pareigūnų, kurie nagrinėja e, tuos sandorius, e, bando išvelgti tendencijas. Kai tyrinėjome vis tuos pačius dalykus, pagalvojau, kad reikia nustatyti tam tikras tendencijas, konkrečius modelius, pagal kuriuos vykdoma tokia veikla ir tam galima naudoti programinę įrangą. Yra tokia programinė įranga, pagal kurią naudojant galima aptikti tokius pažeidimus, tokius nusikaltimus, tad technologijos itin svarbios. Auditai turi būti atliekami visose didžiuosiuose bankuose ir tuose bankuose, kuriuose yra Um, atitinkamų uh, sąskaitų, tai yra bankuose korespondentuose, tai uh, Raiffeisenbank, Danske Bank uh, ir daugelis kitų didžiųjų bankų. Bankų korespondentų taip pat yra labai daug, keli tūkstančiai. Bet galima viską padaryti, um, nebūtinai reikia turėti dešimtis tūkstančių darbuotojų ir daug išteklių, taigi viskas įmanoma. Ačiū. Uh, now I give the floor to Mr. Burkans. Ačiū, dabar sutiksiu žodį ponui Burkans. Maybe I, I can start with the introductory statement. Ačiū, pradėsiu nuo įžangos. Taip, prašom. Ačiū. Ačiū, aš uh, dirbu pinigų e, plovimo prevencijos biure, kuris e, buvo įsteigtas 1988 metais. Vykdome funkciją, kuri panašiai prokuratūros funkcija, bet nesame prokuratūra. Mūsų finansinių reikalų e, valdyba e, yra paskiriama vyriausybės, koordinuoja ministras pirmininkas. Dirbame pagal septynis prioritetus. Pirmiausia, norime aptikti ir atskleisti didelės pinigų plovimo schemas e, kuriuose dalyvauja 20 ar daugiau dalyvių keliose e, operacijose. Kitas prioritetas e, - didelių e, pajamų iš nusikalstamos veiklos išaldimas. Kitas prioritetas - bylų medžiaga. Siekiame renkti ją kokybiškai, kad būtų galima atlikti tyrimus. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokią statistiką per pastaruosius trejus metus, trejus su pusę. Um, Iš viso pavyko išaldyti maždaug 160 milijonų eurų įvairiose bankų sąskaitose. Tai pinigai e, gauti iš nusikalstamos veiklos. E, tokį rezultatą pavyko pasiekti uh, gaunant informaciją, bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų finansinės žvalgybos e, padalinių. 2016 metais vidutinis laikas e, gauti informaciją iš užsienio padalinių buvo 34 e, dienos. Ir Kai kuriais atvejais tai užtruko vos 12 kalendorinių dienų. E, iš Latvijos e, e, padalinio gauti informacijai. Kas nutinka su išaldytomis lėšomis Latvijoje? 2016 metais buvo priimta 70 sprendimų 57 baudžiamusiose bylose ir iš viso tai buvo 59,5 milijono eurų E, konfiskuota. Iš tų e, e, pinigų 6 milijonai buvo konfiskuoti į Latvijos biudžetą. Dabar mūsų darbo tvarkėje yra naujų darbų, norime tobulinti ataskaitų informacijos teikimo reikalavimus, užtikrinti, kad e, kovos su pinigų plovimu sistema būtų veiksmingesnė. Tokia buvo, būtų mano pažanga apie mūsų darbą ir jo veiksmingumą. So much. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį dviem bendrapranešėjams pirmiausia. Prašau. Ačiū labai pirmininkė. Dėkuoju dviem ekspertams už jų pranešimus. Žinome, e, gana neblogai tą Rusijos plovyklos bylą, bet vis tiek ji šokiruoja, šokiruoja tomis pinigų sumomis, kurias pavyksta išplauti net ir dalyvaujant ES valstybėms narėms. Ir Moldovai, kaip buvo paaiškinta. Uh, Pone Radu, norėčiau pateikti Jums klausimą. Kaip vertinate tokią prastą administracinių institucijų veiklą? Gal galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai a, e, papasakoti. Taip pat a, e, pono Burkans a, e, norėčiau pasteirauti. Žinoma, a, Kalbėjote, e, buvo kalbama apie didžiausius ES bankus, e, Danijos ir kitus Vokietijos bankus. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie Latvijos pavyzdį. Kaip e, galėjo nutikti, kad ir jūsų bankai yra įtraukti į tokias schemas, kodėl anksčiau nebuvo nustatyta tai Ir be to taip pat e, kalbėjome apie persekiojimą. Žinau, e, kad jūs kaip padalinės tuo neusimate, bet e, ar jūsų nuomonė pakankamai nusikaltelių persekiojama Latvijoje, kaip pavyksta bendratarbiauti su kitais padaliniais kitose valstybėse narėse šioje byloje? Ačiū. Um, okay, so uh, I'll, I'll take the first question. Thank Gerai, pirmiausiai atsakysiu į pirmąjį klausimą. Uh, E, ačiū, ponė Kafar. Taigi, rusiška skalbykla, pinigų plovykla, iš tikrųjų, e, tiesiog yra puikia iliustracija, kaip trūko bendradarbiavimo tarp teisės saugos institucijų, FIU ir kitų. Mes e, vėlgi 2014 metais atskleidėme šitą mechanizmą ir praeitais metais e, porą institucijų grįžo, kreipėsi mus ir pasakė, kad mes nebegalime tęsti tyrimo, kadangi tiesiog trūksta informacijos, negalime, negauname informacijos iš užsienio, ypatingai iš Rusijos. Rusijos e, federalinė saugumo tarnyba užklausė tam tikrų duomenų, tačiau niekada nedavė jokių duomenų atgal. E, Taigi mes be abejo tada pradėjome bendradarbiauti su vokiečių tam tikrais leidiniais, su Dalsio Zeitung ir kai kuris kitais e, ir atskleidėme, kur tie pinigai yra panaudojami. Dar vienas dalykas yra vėlgi, kada tokie mechanizmai prasiskleidžiami per operacijas, tačiau e, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad kai kada labai sunku yra atskleisti tokius mechanizmus, kadangi e, nusikalteliai turi didžiulės patirties, jie yra labiau patyrę negu tie tyrėjai ir prokurorai, kurie užsiema tokiamis bylomis. Jie kuria labai sudėtingas schemas. E, Ir kai kuriuose vietose jie taip pat turi didžiulės paramos, um, kuriant tokias nusikalstamas schemas. Todėl, e, ko gero, kai kuris atvejs lengviau yra pradėti tyrimą nuo bankų, kadangi jeigu bus užkirsti e, ryšiai, užkirsta prieiga prie bankų, kur kurie mm, jau buvo, taip sakant, e, įrodyta, buvo įrodyta, kad jie dalyvauja pinigų plovimo schemoje. Tada be abejo mm, šitie nusikaltėliai nebeturi pagrindo po kojomis. Neburkans, ar norite kažką tai pridurti? Be abejo, aš gavau tris klausimus, aš pamėginsiu po vieną atsakyti. Pirmasis, mm, kaip tai nutiko, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kad ta pinigų plovyklos byla vyko tarp 2011 sausio ir 2014 pabaigos. Ir be abejo, aš neturiu galbūt visos informacijos e, dabar po ranka, tačiau jau 2012 m. 17 gegužės mes gavome e, pirmosius pranešimus apie tartinas banko operacijas. Negaliu dabar minėti, kuris bankas konkrečiai tai buvo, tačiau mes gavome tokį pranešimą. Tai buvo labai geras pranešimas. Ir po keletą dienų mes parengėme spontanišką ataskaitą, e, kurią nusitėmė savo kolegoms Moldovoje. Taip sakant, perspėjome juos, kad vyksta kažkas tai tartino. Imkite skubių priemonių. Tačiau tada mes neslaukime jokios reakcijos. Maždaug metams prabėgus mes nusintėme jiems antrą raštą, kadangi turėjome informaciją iš banko, mes matėme, kad tęsiasi tos operacijos. Tačiau mes pagalvojame, kad matyti esame tam tikro teisinio pagrindo, kadangi Moldovoje jau e, tuo metu teismai buvo e, priemę visą eilę e, tam tikrų pamatinių sprendimų Tik po to Moldovoje buvo iškeltos kelios baudžiamusios bylos ir prasidėjo ikiteisminis tyrimas. Ir mes labai didžiuojamės, kad e, būtent tuo, kad, e, na, bent jau mūsų įstikinimu mes buvome pirmieji, kurie praktiškai užčiopėme, kad kažkas blogo vyksta. Tačiau mūsų kolegos tiesiog pavėlotai sureagavo. Kalbant apie mm, patį baudžiamąjį persekiojimą. Galiu pasakyti, kad Latvijoje yra dabar keltas baudžiamųjų bylų iškelta. Ir be abejo, tai nebėra FIU atsakomybė sritis. <clears throat> E, mes neusimėm prokurorų veiklą, mes netliekame iki teisminio tyrimo, mes nevykdome teismų funkcijų, tačiau žinau, kad e, teismo tyrėjai iš tikrųjų labai aktyviai dirba. E, dar galėčiau pridurti, kad e, mes turime bankų priežiūros mechanizmą, tai yra bank, Centrinis bankas ir taip pat kapitalo rinkos komisija ir komisija vykdo tam tikrus auditus, atlieka savus tyrimus, taigi buvo pritaikytos sankcijos ne tik tai už e, pažeidimus susijusius su minėta byla, bet taip pat buvo uh, E, nustatyti ir kiti pažeidimai. Keletą iš tokių patikrinimo metų konkrečiai buvo, tarkim, vidaus kontrolės sistemos spragų, Prastakomės e, bankas buvo paminėtas ir vėlgi čia buvo aptikta tam tikrų pinigų e, plovimo pėdsakų, netgi banko valdyba, atrodo, dalyvavo kai kuriuose projektuose. Uh, Todėl galų galę viskas baigėsi to, kad komisija e, panaikino banko licenciją. Ir nuo praeitų metų kovo ketvirtos šitas bankas veiklos nebetėse. Na ir paskutinis klausimas dėl bendradarbiavimo su kitomis e, FIU. Aš jau minėjau e, kritiškai šitiek mūsų kolegas, kadangi iš tikrųjų mes E, pavyzdžiui, turime daug patirties išaldydami fondus ir e, aš esu stiknęs, kad jau 2012 ar 2013 mes galėjome išaldyti tam tikras lėšas bankuose. Tačiau turime, ką turime, taip sakant, kolegos nesutikė reikiamos informacijos. E, be abejo, kalbant apie bendradarbiavimą tarp FIU, mes priklausome nuo 1999 metų mm, tarptautinė organizacija, taip pat e, naudojamės FIU tinklu. E, tačiau to pačiu turėčiau paminėti, kad mūsų stambiausias partneris e, bendradarbiaujant, renkant statistiką, yra Moldovos finansinės žvalgybos padalinys. Mes gauname iš jų daug informacinių paklausimų ir mes Jiems taip pat siunčiame e, šitą informaciją per 12 dienų ir tai yra turbūt daug trumpesnis reakcijos laikas negu kad daugelio mūsų partnerių. Toks būtų mano trumpas atsakymas jūsų klausimus. Dėkoju. Dabar kitas mūsų bendra pranešėjas Piteris Jazekas. Žodis jam. Ačiū, ačiū abiem prelegentam. Noriu pasveikinti su sėkminga veikla, noriu padėkoti už visas pastangas ir kaip jau buvo minėta, jūs sekėte pinigų srautus. Taigi, ryšiam su tuo turiu klausimą. Jeigu teisingai supratau, pagal OCCRP. Dauguma šitų nešvarių pinigų um, atkeliavo iš uh, Hongkongo, iš Kinijos, taip pat iš kai kurių mažų Europos valstybių, bet ne iš jungtinių valstybių. E, kokios būtų priežastis? Ir e, kitas panašus klausimas ponui Burkans. Latvija nebuvo šiuo atveju šalis gavėja šitoje pinigų plovimo schemoje. Kokios būtų to priežastis? Ar todėl, kad jūs anksčiau negu kiti pastebėjote tą nešvarų mechanizmą, ar kažkas tai kita? Dėkoju. Iš tikrųjų, jeigu įvertintumėm pinigų srautus, tai JAV sulaukia kur kas mažesnių srautų negu kitos valstybės. Galbūt todėl, kad JAV geriau dirba e, pinigų plovimo prevencijos rytyje ir realiai konfiskuoja pinigus. Uh, Kai mes pradėjome darbą 2010 metais, e, tada per visą Europą nuskambėjo Magnitskio byla, taip pat ir JAV. Ir maždaug praeitą mėnesį New York'e prokurorai galų gale e, konfiskavo 5,9 e, milijonų JAV dolerių iš tos nusikalstamos grupuotės. Taigi JAV iš tikrųjų aktyviai persekė, sekdami pinigų srautus. Su, E, toliau, jeigu kalbėsime apie Latviją, tai ne tik tai Latvijos bankai, visos Baltijos šalis e, teikia panašias paslaugas e, ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija, jų bankai panašus ir praktiškai tokių pinigų plovimo mechanizmų yra nemažai. Ehm, mes kalbam apie Rusijos atvejį, tačiau galima būtų paminėti ir kitus. Pavyzdžiui, ehm, Ukrainoje yra vadinamas Blokščetskio byla, kur kalbame apie tiesiog mažesnius pinigų srautus, gal kokį milijardą ar du. Tuo tarpu Rusijos atveju buvo apie 20 milijardų. Ehm, kai kurie kiti šaltiniai mini netgi galimus 80 milijardų dolerių. Taigi, ko gero, problemas mastai daug didesni ir jeigu mes vėlgi įsigilintumėm, kam priklauso bankai, ko gero, šitą galim atkasti. Tai vienas įdomus dalykas. Jeigu jūs patikrintumėte Šveicarijos bankų istoriją, Latvijos bankų istoriją, pamatytumėte, kad esame tam tikrų nuostatų, kad e, vėlgi dažnai klientai nėra es piliečiai. E, tai yra nėra jav piliečiai. E, ir šiuo atveju. Mm, matome, kad dėl to galbūt irgi pinigų srautai mažesni į JAV, tačiau žinome taip pat, kad kai kurie JAV bankai atsisakė vykdyti įtartinas operacijas. Pone Burkans, ar norite ką pridurti? Na, šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, man teko lankytis Moldovoje, e, Kišiniove, taip pat kolegos lankėsi Rygoje ir mes aptarėme šį klausimą, kodėl pinigai e, nukreipiami į Latviją, o ne kuris nors kitas šalis. Kodėl e, nusikaltėliams Latvija atrodo patraukli? Išvada būtų tokia, kad šiuo atveju nėra vienos aiškios priežasties tam. Be abejo, būtų galima sakyti, kad mes esame savočkas tiltas tarp rytų ir vakarų arba kad daug mūsų e, gyventojų puikiai kalba rusiškai, arba kad nusėja bendra istorija ir panašiai. Tačiau tai būtų mūsų išvadas. Šiaip jau mano e, nuomonė pirmiausia reikėtų atlikti kažkokį tai mokslinį tyrimą, būtent apklausiant tos, bent jau žinomus nusikaltelius, dėl ko viena ar kita valstybė jiems labiau patinka. Gali būti daugybė priežasčių, tačiau ką norėčiau pasakyti, kad norint sėkmingai kovoti su tokiu pinigų plovimu, e, reikia puikios teisinės struktūros, kuri leistų, pavyzdžiui, ilgam išaldyti įtartinas lėšas. Taip pat reikėtų e, efektyviai bendradarbiauti su mūsų kolegomis. E, jeigu e, kalbėsime apie pinigų šalimą atvejus, kai kada, sakysim, mūsų kolegoms prireikia dviejų, trijų dienų. E, kad pinigai būtų išalti. E, e, aš dažnai sakau kolegams, kad jeigu turite konkrečių duomenų, kreipkite į mus, mes iš karto tas lėšas išaldysime. Tačiau, tiesą sakant, tokių užsienio prašymų dėl pinigų išaldymo mes gauname netiek jau daug. Pane Burkans. Tuometinis premjeras dabar yra komisaras, tai yra panus Dombrovskis, ir galbūt uh, jisai dabar galėtų pagelbėti, galbūt galima atlikti kažkokį tai tyrimą, kur būtų mėginama atsakyti, kodėl nusikaltėliams patinka tokios valstybės kaip Latvija. Nors, kaip e, kolega sakė, e, Latvija nėra vienintelė valstybė. Dabar EPP frakcijos ar daug klausimų užduos man surusatė. Ačiū, birmininkė. Visų pirma, norėčiau paminėti tas bylas, kurias jūs kaip tik minėjote, ponė Radu, Latvijoje ir kitose e, valstybėse. Ir dar reikėtų paminėti turbūt dar vieną bylą, kuri tik ką išiškėjo, tai yra būtent Slovenijos Liublenska banka atvejis, kur buvo irgi vienas milijardas jav dolerių buvo pervestas e, Irano piliečių. E, šiuo atveju es išdavė tarptautinį arešto orderį ir tada bankas mažesnėmis sumomis įsiuntė e, šitą milijardą į 400 skirtingų sąskaitų visame pasaulyje. Na, galbūt e, e, šiuo atveju komitetas yra gerai informuotas, nes mes domėjome šią bylą, bet norėjau paklausti, ar jūs girdėjote šią istoriją ir ar esama kokiu nors panašių schemų, kurios būtų taikomas ir kitais atvejais. Antrasis klausimas būtų. Jūs minėjote, kad reikėtų turbūt didžiausią dėmesį sutelkti būtent į bankus. Pagal E, kovos pinigų plovimo direktyvą, e, bankai privalo pranešinėti apie įtartinas operacijas. Minėjote, kad buvo apie 60 tūkstančių įtartinų operacijų, e, kurias be abejo vyko ne tą pačią dieną, ne tą patį mėnesį, apie kurias buvo pranešama. Ir be abejo, jeigu tai yra didžiulė našta, FIU nepajėgia ištirti viso to, tai norėjau paklausti, ar bankai, laikydamėsi visų reikalavimų, iš tikrųjų pranešė apie tokias operacijas. Ir dar vienas su tuo susijęs klausimas, tai yra, kur glūdi problema. Ar problema yra egzistuojančios teisės aktuose, kuriuose per daug spragų, juos galima peiti ir jie tiesiog nesugeba mm, padėti mm, identifikuoti, atpažinti tą įtartiną veiklą arba tiesiog nusikaltimus pažinimus. pažinimus Ar problema kyla jau įgyvendinimo lygmenyje, būtent atskiruose valstybėse narėse, kurios netinkamai gyvenina tos teisės aktus, nes turbūt teisinga būtų pasakyti, kad kai kurios valstybės narės yra dažniau minimos negu kitos, kai kalbame apie pinigų plovimo bylas. Kitos valstybės narėsgi atrodo netokios matomos, netokios populiarios, taip sakant, nusikaltelių. Taigi, iš jūsų patirties, kur išvelgėte pagrindinių problemų? Ar reikėtų tobulinti Europos teisės aktus, pirmiausiai stengiantis užtankstyti spragas, ar reikėtų tiesiog spausti valstybės narės, kad jos ryštingiau įgyvendintų jau egzistuojančius teisės aktus. This is, this is question... Bejo, šitą klausimą norėčiau adresuoti taip pat ir antrajam pranešėjui, ponui Burkans. Pirminkės mikrofonas nejungtas. Gal ponia Burkans, pirmiausia jūs. Na, aš galiu kalbėti tik tai apie tą sritį, kurioje dirba mūsų finansinės žvalgybos padalinys. Aš neturiu informacijos, kas vyksta, pažiūrėjau, už ES ribų. Bet mano nuomonė būtų tokia, kad kai kurios kitos FIU E, yra gana lėtos organizacijos. Jeigu mes turėtumėm gauti informaciją per tam tikrą laiko tarpą, mes galėtumėm imtis veiksmų netidėliotinai. Nežinau, gal tai rodo, kad FIU tiesiog yra perkrauti darbu ir mm, galbūt kepa per daug ataskaitų. E, Latvijoje Mes paprastai gauname um, tų pranešimų, tų ataskaitų kokį 15-16 tūkstančių ir mes visus išanalizuojame. Tai yra, e, vienam darbuotojui tenka apie tūkstantis ar daugiau pranešimų per metus. O darbo dienų yra mažiau negu 300 per metus. Taigi, praktiškai vienas darbuotojas kiekvieną dieną turi išnagrinėti bent jau tris pranešimus, o tai reiškia, kad analizės laikas iš tikrųjų yra labai trumpas, reikia keisti sistemą. Pavyzdžiui, šiais metais mes jau baigėme analitinį darbą ir e, pateikėme finansų ministerijai naują projektą, kad teisės subjektas turėtų teikti ataskaitas ne apie įtartinas operacijas, bet apie e, galutinius rezultatus, konkretų da, bankų veiklą. Kitaip sakant, e, mūsų analitinis darbas turėtų mm, išsiplėsti ne tik tai mm, šafijų srities, bet ir bankų veiklą ir panašiai. E, ir taip pat be abejo būtų galima pasiemti patirties iš tų stambių bylų, kurios, tarkim, būtent figuravo Latvijoje. Ačiū, pane Radu. Ačiū už klausimus, jie gana sudėtingi. Nežinau konkrečiai Slovenijos bylos, Slovenijoje taikytos schemos. Tačiau, kaip jau minėjau, yra daug tų pinigų plovimo schemų, mechanizmų ir vienas dalykas, kurį reikia suprasti, kaip jos kalbame, tai yra struktūros, jeigu jūs žinote tokią priemonę TOR, tai yra Tor yra priemonė, kuri leidžia internete paslėpti jūsų naršymo pėtsakus. E, kitaip sakant, eidami tam tikrą tinklalapį, e, jūsų signalas yra nukreipiamas per daugelį papildomų serverių, kur praktiškai atsekamumas dinksta. Rusiška pinigų plovykla veikia panašiai, Slovenijoje ko gero irgi. Kitaip sakant, kaip veikia tas mechanizmas? E, E, nusikaltelių grupės ir politikai, korumpuoti politikai sumeta, taip sakant, lėšas, kurios vėliau yra paskirstomas vėl. E, ir mm, tokias schemas yra gana sunku sekti iš tikrųjų. Matome e, daugybę operacijų, tarkim, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje mm, ir kitur. E, kadangi iš tikrųjų matome, kad kai kuris atvejs, tarkim, Vietnamo nusikalstamos grupuotės pinigai yra sumaišomi su Meksikos nusikalstamų kartelių lėšomis. E, na, ir kalbant apie tos 60 tūkstančių pranešimų, aš suprantu, kad tai yra iš tikrųjų nerealus kiekis, turbūt joks padalinys nesudoros. E, čia vėlgi kalbame tik tai apie Rusijos pavyzdį, tu tarpu kitais atvejais, vėlgi, jeigu viską įtrauktumėm, tai ko gero būtų koks milijonas operacijų, kurios gali atrodyti įtartinas. Kaip visą tai galima būtų spręsti? E, na, aš manau, kad nacionalinių valstybių lygmenių jokios pastangos neduos efektyvių rezultatų. Viskas turi iš tikrųjų vykti aukštesnėme šiuo atveju ES lygmenyje, kadangi uh, e, nusikalteliai būtent taip ir veikia. Jie yra tarptautiniai karteliai. ES yra savotiška žaidimo arena e, arba veiksmų arena, jiems e, jie neapsiriboja atskirom valstybėm. Taigi reikia didžiulio tinklo tam, kad galėtumėte atskleisti kitą didžiulį tinklą. Kai kalbame apie tokio aukšto lygio pinigų plovimo operacijas, kadangi tai yra iš tikrųjų tokios schemos, kurios gali e, skausmingai paveikti ištisas šalis, pavyzdžiui, Moldovos ar kai kurių kitų atvejais, e, matome, kad valstybių biudžetas tiesiog nukraujuodavo. E, šiuo atveju kalbu ne vien tik apie tą rusišką pinigų plovyklą, bet, pavyzdžiui, ir pačios Moldovos e, tiesiog milijardas dolerių ar daugiau buvo išplauta iš šalies, tai yra biudžeto pinigai. Todėl, kad matytumėte bendrą vaizdą, jūs turite ir patys taikyti schemas panašias į tas, kurias taiko nusikaltėliai. Tai yra reikia mažų mažiausių europinių lygmenių, taip sakant, iš viršaus e, koordinuoti tą veiklą ir matyti bendrą paveikslą. Äh, Ačiū už tą įspūdingą situacijos e, nupasakojimą, ponia Radu ir ponia Burkans. Ir puikia mintis, kad iš tikrųjų reikia tinklo, kad atskleistum kitą tinklą. Ypatingai labai svarbu turbūt įsiaiškinti, kiek šalių, kiek bankų, kiek atskirų asmenų yra įtraukta į vieną ar kitą veiklą. E, e, FD3 atveju buvo kalbama, kad reikia, reikia aiškiai žinoti, kas yra tavo klientas, tačiau panašu, kad bankų savireguliacijos mechanizmas nėra pakankamai efektyvus, jis neveikia. Na ir dabar norėčiau paklausti prelegentų, kaip reikėtų keisti tą reikalavimą bankams, kad jie žinotų, kas yra jų klientas. Galbūt kažką tai būtų galima pakeisti europiniam lygmenyje. Tai vienas variantas, pavyzdžiui, Bannerbank atvejs, kada mm, ta e, kliento pažinimo politika buvo praktiškai tiesiog e, perduota subrangovams ir tas visiškai aišku sunaikino e, patį mechanizmą, padarė beprasmišką. Mes e, laukiame, kad e, Europos prokuratūra taptų realybė, taigi galbūt tam tikrame kontekste tas irgi galėtų pagelbėti. E, Papaučiai per taip yra dar kol kas kūdikystės stadijoje. Kokias rytis ji turėtų apimti tam, kad iš tikrųjų pasiektum realios pažangos. Ir be abejo, šitas klausimas irgi adresuojamas abiem prelegentam. Pone Burkans. na, praktiškai palėtėte man pačiam rūpimus klausimus. Be abejo, finansinės žvalgybos padaliniai neapima bankų vidaus kontrolės sistemos, nenagrinėja. Tai yra E, atinkamų priežiūros institucijų atsakomybė, pavyzdžiui, Latvijos finansinių mm, papirų komisija ar panašiai. Mes nesame priežiūros institucija, tačiau e, šiaip ar tai mes dalyvavome minčių lietaus pratybose, kaip galima būtų pakeisti padėtį, kaip sėkmingai kovoti su pinigų plovimu. Ir aš vieną kartą jau esu pasiūlęs, kad e, kai kalbame apie atvejus, kada nusikalstam būdu gauti pinigai permetami iš vienos valstybės e, į kitą, reikia skubiai areštuoti tokias lėšas, sustabdyti šios pinigų srautus. Tačiau man kėla klausimas, kodėl negalima būtų suorganizuoti, kad finansinės žvalgybos e, padalinys, kuris gauna tam tikrą informaciją iš banko ir mato e, pagrindą, tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą, kodėl negali E, jisai e, išduoti tam tikro orderio bankui, kad pinigai turi būti gražinti į tą siunčiantį banką, į kilmę šalį. Ir tada be abejo būtų galima pradėti tam tikrus tyrimus tiek šalyje A, tiek šalyje B. Galbūt tai reiškia, kad e, FIU turėtų turėti įgaliojimus ne tik tai šalti lėšas, bet taip pat ir atsiųsti tas lėšas atgal į aukų sąskaitas, iš kurių, yra, iš kurių lėšus yra pavoktos. Tačiau svarbu taip pat, kad būtų sutrumpintas reakcijos laikas. Tai yra galbūt šiek tiek iš fantastikos irties dabar, bet aš esu tikras, kad laikui bėgant vis dėlto mes tokių orderių galimybę turėsime. Pone Radu. Jeigu dar kartą pažvelgtumėm į struktūrą šito pinigų plovimo mechanizmą. Mes matome, vėlgi kalbu apie nusikaltelius ir bankus Moldovai, mm, mes matome, kad Moldovos teisės aktai reikalavo, kad jeigu daugiau negu 5 procentai bankų jums priklauso, tai reikia atskleisti e, naudos gavėjų tapatybę. E, tačiau e, tada mm, e, paaiškėjo, kad nusikaltėlį e, permesdavo 4,9 procentus lėšų, kad nereiktų e, teikti ataskaitų. Tada Moldovos teisės, teisėsaugininkai pabandė pakeisti taisyklės, e, pareikalavo nuo 1 procento. Bet nusikaltėliai pradėjo permetinėti po 0,9 procento. Tai yra, e, iš tikrųjų, mm, nusikaltėliai yra labai išradingi. Ir be abejo, jeigu neskaitysime tarpininkų, tai kai kada iš tikrųjų yra žmonių, kurie yra savininkai. Ir galima panalizuoti, kad, pavyzdžiui, asmo, kuris, e, kuriam priklauso bankas, jis taip pat valdo dar kokį 2000 kompanijų. Tai iš karto, aišku, yra tam tikras signalas, nes neįmanoma normaliai valdyti 2000 kompanijų vienu metu. Na ir taip pat labai svarbu rasti tam tikrus mazgus tuose tinkluose. Vėlgi, jeigu grįšime prie rusiškos pinigų plovyklos ar kitų, e, yra saujelė bendrovių, kurios yra sistemoje, na, tarsi centrinės ašis. Pavyzdžiui, kalbant apie tą 20 milijardų sumą, e, Rusijos plovyklos atveju mes e, kalbame apie kokį 12 bendrovių, kurios buvo įregistruotos arba Kiprė, arba Delavarė, arba e, kai kuriuose kitose mokesčių užuovėse. Taigi mes Matėme, kad, pavyzdžiui, viena Britanijos kompanija mm, turėjo maždaug 3 milijardų apyvartą šitame mechanizme. Ir ją įsteigė tikras uh, agentas teigėjas, kuris uh, tuo pačiu buvo ir banko uh, akcininkas. Taigi, uh, jeigu nesigilinate į operacijas, kuris labai sunku sekti, bet e, pasižiūrite iš tikrųjų pagrindinių dalyvaujančių kompanijų akcininkų struktūrą, naudos gavėjų struktūrą, jeigu išanalizuojate tą struktūrą, paprastai kokie penki formuojantis agentai sukuria visą tą tinklą. Vėlgi mes čia turime Britų, Panamos, E, Delavaro ir Kipro e, tam tikras e, agentūras ir praktiškai atskleidus šitą visą tinklą, tai yra kur kas efektyvesnis būdas atskleisti jo, jo, jo funkcionavimo mechanizmą, negu nagrinėjant atskiras um, pavienės operacijas. Kągi toliau klausimą užduos ponas Zilė. Na, man iš tikrųjų šiandieną truputį keista. Aš pats esu Latvijas ir viena vertus kaip ir didžiuojasi, kita vertus be abejo yra nelabai smagių dalykų, kadangi Latvijos vardas buvo minimas šitame kontekste. Kad jau yra ponas Burkas su manis, tai, tai aš norėčiau be abejo iškelti keletą klausimų. Latvija sukūrė savo da, FIU analogą dar 99 metais. Aš tada irgi buvau, dirbau vyriausybėje ir finansų ministerijoje ir mm, iš tikrųjų mes sukūrėme visas reikiamas institucijas. Tai buvo prieš 20 metų. Taip pat mes turime vertybinių popierių komisiją, kapitalo rinkos priežiūrą. Mm, visi tie veiksmai buvo vykdomi E, tuo pačiu tyrinėjant Britų patirtį, Britų finansinio sektoriaus priežiūros mechanizmą. E, tačiau kas iš tikrųjų mane truputį glumina, ir ponas Burkans jau apibrėžė truputį tą temą, kad jie atlieka savo darbo dalį, jie neturi pakankamai teisinių įgaliojimų, pavyzdžiui, siūsti lėšas atgal arba jas išaldyti Tačiau priežiūros komisija, kurią, e, kaip minėjo pans Rado, turėtų žinoti visus bankus ir jų savininkų struktūrą. Tokiu atveju jie tikrai matytų bendrą paveikslą. Latvija šiaip jau yra nedidelė šalis ir institucijų atžvilgių, ir darbuotojų atžvilgių. Tačiau to nepasakysi apie pinigų plovimo mastus, kurie eina per mūsų šalį. E, tas be abejo yra gėdinga. Taigi, kodėl nusikalteliai naudojasi Latvija E, na, mano paties nuomonė yra ta, kad be abejo mes kalbame ne vien tik tai apie mm, tai, kad daug latvių moka rusų kalbą arba yra rusiškos e, etinės kilmės, bet e, problema yra ta, kad ir mentalitetas dar yra paveldęs iš sovietmečio ir taip pat tam tikri mm, verslo praktikos pavyzdžiai irgi Latvijoje mes vis dar turime maždaug pusę mm, indėlių keliaujančių iš trečiųjų šalių ir galima aiškiai numanyti, iš kurių konkrečiai šalių tie indėliai pasiekia mūsų bankus ir jeigu labai greitai iš banko staiga išimtam visas tas lėšas, be abejo, tai irgi šaliai atneštų sunkumų. Aš prisimenu, kad kai kurie iš mūsų bankų iš tikrųjų turėjo korespondentų, nes sąskaitas Amerikos bankuose e, vykdydavo operacijas doleriais, tai buvo prieš kokį dešimt metų. Tačiau viens po kito tie bankai išnyko. Vienas iš paskutinių buvo Deutsche Bank ir e, dabar panašu, kad jis tai baigės, tačiau tas verslas dar nesibaigė. Taigi aš dabar noriu grįžti prie savo klausimo. Pone Burgans, tai, kai jūs paminėjote savo pavyzdžiuose, kad jūs, pavyzdžiui, siūlytumėte gražintas lėšas sunčiančiam bankui, ar manote, kad tik tai ES teisė sauga, te, te, teisė, kur galėtų įtvirtinti tokią schemą. Ar manote, kad, pavyzdžiui, galima nelaukti tarptautinių judėjimų, taip sakant, ir e, Latvijos mastu tokią tvarką įvesti? E, ar Latvija pati galėtų kažką tai nuveikti? Ar vis dėlto jums reikia laukti, kol ES ar kažkokia kita tarptautinė organizacija imsis iniciatyvos ir galbūt tik tai tada vykdysime tos nurodymus. Ir taip pat abiems adresuotas klausimas, ar e, jūs matote kažkokią tai perspektyvą, kad ateityje Latvija nebebūtų taip dažnai minima būtent pinigų plovimo bylose, kadangi iš tikrųjų, na, man gėdau savo šalį šito, šito atžvilgiu. Na, na kągi, padalinsime tą atsakymą jum abiem. Ponas Burkans. Ačiū, labai geras klausimas. Aš tikrai nebejoju, kad mes negalime tai keisti tik tai mūsų nacionalinės teisės. Kadangi, na vėlgi, jeigu grįžtume prie šitos situacijos, tai, tai e, turėdami tik tai savo teisės aktus mes negalėsime su kitais FIU bendradarbiauti taip efektyviai. Mažų mažiausiai reikia pokyčių Europinėje direktyvoje. Ir taip pat e, atinkamuose Europinėse rekomendacijose. Aš manau, kad visos valstybės turėtų e, ir jų atitinkamas institucijos turėtų bendradarbiauti ir būtent vadovautis vieningą metodiką. Ačiū, ponė Radu. Labai trumpai. Na kągi, Latvija iš tikrųjų mūsų pranešimuose per pasarosius 18 metų iš tikrųjų buvo dažnai minima dėl ten sukaupusių problemų. Tačiau aš matau, kad Latvija imasi priemonių pradeda kovoti su pinigų plovimu, netgi, kaip buvo minėta, uždaro kai kurios bankus, atima licenzijas ir panašiai. Kalbame apie es viena iš valstybių, kur reikia būti labai atsargiems, yra būtent Ukrainos atvejs, kadangi Ukraina potencialiai gali perimti tą vaidmenį iš Latvijos, e, Lietuvos ar kitų šalių, e, kalbame apie tas pačias nusikaltėlių grupuotės ir Ukraina. E, vėlgi e, jau dabar mes matome, kad e, e, iš Moldovos, pavyzdžiui, vienas iš bankų perbentė lėšas į Ukrainą ir Ukraina, ko gero, dabar yra tam tikroje suirutėje, kad e, iš tikrųjų tos nusikalstamos grupuotės dabar gali ten pradėti savo veiklą vykdyti, kaip jie yra įpratę. Ačiū toliau, panas Urban Krista. Ačiū pirmininkė. Išklausęs tai, ką jūs sakėte, ypatingai panas Rado. Vienas dalykas, kas man iš tikrųjų užkliuvo, tai nėra pavienis atvejis. Tai yra kažkokia tai nustovėjusi praktika ir galime kalbėti turbūt ne vien tik tai apie tą vieną bylą. Uh, Na ir turbūt vienas iš dalykų, kas e, sus nustebino, kada buvo atskleisti Panamos dokumentai, kad e, nusikaltėms nereikia vykti į Panamą ar Šveicariją, jie gali ramiai sėdėti savo šalyse. Jie tiesiog pasinaudoti kažkokią tai stambaus Europos banko vietinių filialų e, tom pinigų plovimus operacijoms ir bankas padeda jiems plauti pinigus, vengti mokesčių ir panašiai. Aš manau, kad e, ta rusiškoji pinigų plovykla yra iš tikrųjų puikus iliustruojantis pavyzdys šiuo atveju. Taigi būtų klausimas, e, ką mes kaip įstatymų leidėjai galėtumėm bankininkysės srityje padaryti, kad e, apsunkintumėm tą pinigų plovimo mechanizmą. Mes, mūsų komitetas, esame atsakingi už tai, todėl mano klausimas yra adresuojamas jum abiem ir labiausiai turbūt ponui Radu. Praktiškai du klausimai. Nežinau, ar jūs girdėjote, kad komisija prieš, netaip seniai, e, taip sakant, e, paskelbė pasiūlymą, kad reikėtų baudas skirti ne tik tai bankams, bet ir kitoms tarpininkavimo institucijoms ar asmenims, kurie veikia kaip tarpininkai. Ir be abejo, kol kas pagal tą pasiūlymą būtų kalbama pirmiausiai apie smulkės acijas. E, ne, Tačiau ar tai nereiškia, kad e, Europos mastu ko gero būtų įteisintos didelės nusikalstamos operacijos, kadangi baudos palyginti nedidelės ir gali apsimokėti tiesiog susimokėtas baudas ir toliau plauti didžiulės pinigų sumas. Ir kitas dalykas, ar jūs manote, kad e, būtų tikslinga atšaukti bankų licencijas, naikinti bankų licencijas, jeigu, bankai, jeigu įrodoma, kad bankai dalyvauja tokiuose stambiuose pinigų plovimo operacijose. Ir dar vienas klausimas jeigu yra pakartotinis nusikalstamumas, galbūt galima būtų panagrinėti banko struktūrą, vidinę struktūrą. Nes bankai dažnai užsiema savireguliacijos, užsiema savireguliaciją ir e, kai kuriais atvejais tai nėra efektyvus mechanizmas, jisai neveikia. Taigi galbūt galima būtų pritaikyti tam tikrų priemonių ir e, pakeitus esamas, esamą teisinę aplinką, ko gero būtų galima šitą problemą spręsti. Na, labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų, mm, kaip aš jau sakiau, turbūt svarbiausia yra išsiaiškinti infrastruktūrą. E, tie mm, tarpininkai, žmonės, kurie sukuria šitą sistemą, e, kurie įsteigia visą mechanizmą, jie yra kertiniai asmenys, savotiški ramščiai. Organizuotų nusikalstamumo E, stiprioji pusė yra tai, kad jie gali veikti daugelį teritorijų, daugelį šalių, tačiau kartu tai yra ir jų silpnoji vieta, kadangi iš tikrųjų galima, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Belgijoje e, sukurti kažkokią struktūrą, aš pats e, beje esu vokietis, stoju Berliną. E, e, tačiau iš tikrųjų galima suprasti, kaip veikia tas mechanizmas Ir kaip masto ten sukalti, kadangi dar didžiuliai tinklai, pavyzdžiui, Panamos atveju iš tikrųjų biurai buvo įsibarsę po visą pasaulį, taip pat yra tam tikrų informacijos agentūrų, pavyzdžiui, Latvijoje arba Estijoje, kurie veikia ne, ne šalies mestu. Jie turi biurų įvairiose valstybėse, jie taip pat užmesga ryšių su kitomis panašiomis įstaigomis. Ir iš tikrųjų galima kai kuris atvejais jau pagal įtariamą, tą vadinamą formuojantį agentą atsekti, kad ir kitos kompanijos, kurias įsteigė tas pats asmuo, yra įtartinos. Baudos šiuo atveju nėra labai efektyvus mechanizmas, kadangi, jeigu kalba apie didžiulės pinigų plavimo schemas, tai praktiškai nusikalteliai tiesiog įtrauks tas baudas kaip į būtinas išlaidas, sakykime taip, ir atminusuos jas iš, iš tų milžiniškų pervedamų sumų. Uh, ir didelio poveikio tas neduos. Dėl bankų vidinių patikrinimų paprastai to nepakanka, kadangi kaip jau e, čia nuskambėjo nekarta mintis, e, nepakanka specialistų, kurie galėtų atlikti tikrai gilius tyrimus. Tai viena. O antra, daugelis bankų tiesiog apsimeta, kad atlieka visus reikiamus procesus, kad jie laikosi statymų reklamai, galbūt kai kada turi keletą e, duomenų bazių, bet e, paprastai nesigilina, kas lypi už to operacijų, nekasa ne giliau, taip sakant. Taigi aš manau, kad e, šiuo atveju iš tikrųjų tokio vietinio reguliavimo neužtenka, reikia viską iš platesnės perspektyvos nagrinėti. Pone Burkanai. Sutinku su prieš mane kalbėjusiu kolega. Čia svarbiausias dalykas yra toks. Aišku, galima bausti bankus, jeigu, sakykime, jų vidaus kontrolės sistema nėra pakankamo lygio. Tačiau Tačiau labai svarbu suvokti teisės saugos institucijų kompetencijas. Kita vertus, bankai veikia šiaip jau nepaisydami valstybių sienų. O mes, ką matom, tai tiesiog banko operacija įplaukiančius pinigus ir išeinančius pinigus pinigus. Jeigu pinigai palieka vieną šalį, tai jie patenka į kitos šalies banką ir ten vėl situacija kartojasi. Tad čia vėlgi labai svarbus e, keitimasis informacija kartu ir tarp bankų, kad būtų galima susidaryti visą padėties vaizdą. Kartu taip, informacijos keitimasis tarp finansinės žvalgybos padalinių kelių šalių padalinių. Bent jau turiu galvoje ES teritoriją. Jeigu, sakom, jeigu matoma, kad tam tikra sistema apima kelias valstybės. Tai mums iš tikrųjų e, reikia būtent tokios, tokių finansinės žvalgybos padalinių bendrų, bendrų e, pajėgų, kad būtų galima suvokti sistemos visą vaizdą. Klausimas dėl bankininkystės licenzijų atšaukimo. Ar manytumėt, ar tai būtų gerai numatyti rekomendacijose? tais atvejais, kada nustatyta e, nusikalstama veika. Taip, tai svarbu. E, bankai turėtų, turėkti, turėtų suvokti, kad tokia grėsmė e, kybo virš jų galvos, tik taip jie gali pakeisti elgesį. Pone Burkanai, sutinku visiškai. O dabar žodį suteiksiu poniai Aidiotalą, žaliųjų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Visą popietę girdėjom apie finansinės žvalgybos padalinių darbo spragas. Bet niekas nepaminėjo Eurojusko, Eurojusto. Todėl klausiu pono Burkano, ar turit patirties, kai, e, kai tyrimuose dalyvavo Eurojustas. Aš kartą lankiausi Eurojusto pagrindiniai būstiniai ir ten jie sakė, kad tikrai jie norėtų, mielai dirbtų, jeigu juos kreiptųsi e, kokios nors valstybės narės e, ar trečios šalies, kaip Moldovos finansinės žvalgybos padalinys. Tad klausimas buvo ponui Burkanui. Du klausimai ponui Radu. Jūs paaiškinot, kaip svarbu suvokti kas priklau, kam priklauso bankai. Ir sakot, kad lengva nustatyti korespondencinių sąskaitų e, savininkus. Man tai sunku suvokti, bet gal paaiškintumėt, kodėl lengva tai. Ir antras klausimas. Jūs paminėjote atvejį Naujosios Zelandijos e, sąskaitą Latvijos bankė. E, ir tai priklausė nusikalstamai Rusijos grupuotėjai, paminėjot Magnitskio bylą, bet e, ne per seniausia Amerikos žiniasklaida CNN paminėjo, kad e, dalį E, dalis Magnitskio bylos pinigų buvo e, tiesiog atsekta, tie pinigai buvo susiję su Sirijos e, chemijos, chemi, cheminių ginklų ten gamybos tam tikrų projektų. Ar jūs žinot, ką nors apie tai? Ačiū. Taip, aš jau sakiau, kad nuo 98 metų Mes esam finansinės žvalgybos padalinių tinklo dalis, tų padalinių yra 150 ir mes keičiamės informaciją. Ir prireikus, aišku, galima pasinaudoti vieną ar vienu kitu padaliniu ar per Interpolą, Europolą prašyti pateikti informacijos ar per Eurojustą Bet mūsų svarbiausia darbo platforma e, toje finansinių žvalgybos padalinių e, asociacija, organizacija, kurią sudaro 150 padalinių. Pirmas klausimas. Paprastai bankai žino, e, kas yra korespondencinių sąskaitų savininkai. Sakykime, maži bankai turi atverti tokias sąskaitas didesniuose bankuose tam, kad galėtų daryti banko operacijas. O kaip mes nustatom korespondencinės sąskaitas, daugelis jų yra viešus sakykime, atsivėrus interneto puslapį galima tokios informacijos gauti bet išliks e, bylos, e, teismo bylų sprendimų. E, mes tiesiog nustatėm SWIFT kodus ir pagal tai galėjom atsekti operacijas. Dėl Magnitskio bylos pinigų. Šiuo ir apskritai plovyklų atveju sudėtinga yra tai, kad pinigai dažnai suverčiami į bendrą katilą ir, kaip aiškėjo, dalis Magnitskio bylos pinigų buvo dabar susivėlę su Sirijos cheminio ginklo uh, uh, projektu. Uh, e, sakykime, dalis pinigų dabar yra susijusi su Meksikos labai smurtinga uh, nusikalstamą organizaciją. E, kelis kitus atvejus galima dar paminėti. Tad dėl to, kad pinigai yra sumaišyti, labai sunku suvokti pinigų judėjimą, kas patenka į sąskaitą, kur išeina, iškeliauja. Tad tuose platformose matėm kartu ir Irano pinigų tuo metu, kol Iranui buvo taikomos sankcijos. Dabar man atėjo laikas paklausti ar pasakyti ką nors. Skaidrumo gal ir ne visai pakanka, e, turiu galvoje Portugalijos bankų atvejus, nors buvo paduota tam tikrų skundų Europos bankininkystės priežiūros institucijai, bet e, poėmi, konfiskavimas lėšų, poėmiai, licenzijų atšaukimas, turiu galvoje ne vien bankams, bet ir tarpininkams, advokatų kontrolėms yra esminis dalykas. Tad mano klausimas jums toks. Kaip Jūs vertina tokius atvejus, kai perkamos pilietybės ar vizos? Tai čia kalbama vėlgi apie lėšas, kurios išplaukia iš tų plovyklų, ar tai yra šalia. Golden Visa pinigai, tai gali būti plovyklos dalis, gali būti šalia. Aišku, kai kapitalas patenka į šalį, išduodamos vizos ir tada vėl viskas vyksta kaip paprastai. Tai iš tikrųjų daro didelę žalą, daro didelį neigiamą poveikį ES ir daugeliu kitų šalių. Pone Burkanai, gal jūs galėtumėt pasakyti, ar jūsų finansinės žvalgybos padaliniai gali atsekti būtent, kaip pinigai juda pagal jūsų investavimo sistemą? Taip, mes tą darom jau keliarius metus ir išvada tokia, keletą bylų mes jau padavėm produk, prokuratūrai e, dėl įtariamų pinigų plovimo atvejų, tačiau pinigų sumos nedidelės. Ir daugeliu atveju mūsų patirtis rodo, kad e, pinigai švarūs, bet mes kartu su policija kasdieniu pagrindu tikrinam, turim tam, tikrų, tam tikros programinės įrangos, pagal kurią galime atsekti nusikalstamų būdų įgytų pinigų judėjimą. Ačiū. Pone Karmivelo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, išklausiau dabar atsakymo atsakymus, bet dažnai susidurėm su tokiais atvejais, konkrečiais atvejais, kaip antai e, vizų programos, gyvenamosios vietos klausimai, kiek tai susiję su pinigų plovimu. Pagal Portugalijos įstatymus numatyta galimybė E, tokiems atvejams, sakykime, kai sukūriama įmonė Portugalijoje, e, sukūriamos tam tikros darbo vietos ir tada taip išduodamos vizos, e, nes tokios įmonės duoda tam tikros naudos šaliai. Nežinau, čia ne visai gal atsakyta buvo į mano tą klausimą. Aš tikėjausi, kad galbūt e, yra tam tikrų ir išimčių iš taisyklių. Ne, pirmiausia pasakysiu, kad aš nerengiu taisyklių, aš tik tai mm, tyriu nusikalstamas veikas. Bet čia vėlgi. Uh, E, nesvarbu, kokią šalį iškelsi į priekį - Ameriką, Estiją, Latviją, Europos Sąjungą. Golden Visa programų atveju seki pinigų judėjimus kitų ES šalių sąskaita. Jeigu taip, jums, jūs norit pritraukti tokių pinigų, taip, čia jau jūsų reikalas, bet vis dėlto daugeliu atveju tai yra nešvarūs pinigai. Nepaisant daugybės argumentų, turiu pasakysi, pasakyti, kad e, šiaip jau tai čia tokie atvejai, e, tai yra puikia galimybė organizuotoms e, grupuotėms investuoti. Pone Burkanai. Noriu pasakyti, kad e, Rusijos plovyklos ar kitų plovyklų atveju tai mūsų darbo rezultatai priklausys nuo finansinių žvalgybos padalinių bendradarbiavimo. Ir klausimas toks, kodėl, sakykime, tuos Rusijos plovyklos atveju nebuvo gaunami uh, spontaniški pranešimai iš Moldovos, Rusijos ar kitų trečiųjų šalių e, prašančių sekti pinigų mm, judėjimus buvo tylima ir klausimas, kokios priežastis tam buvo. Ačiū, ponė Burkanai. Mes jau artėjom prie diskusijos pabaigos. Iš ties, kurti darbo vietas mūsų šalyse tai labai gerai, bet e, gali kreiptis į bet ką, kas turi pinigų, e, pinigų sukurti įmonę ir sukurti darbo vietų. Tik tai klausimas, ar norim sukurti darbo vietų nešvariais pinigais. Tokia yra problema. Taip, tam tikrais atvejais pinigų kilmė, pinigai gali būti švarūs, Pone Melovans, dar norėtumėt ką nors pridurti? Ačiū. Taip, aš norėčiau dar uh, pasakyti uh, komentarą. Suprantu, ką jūs uh, norit pasakyti politinė prasme, bet man perversiška atrodo tokia padėtis, kai užsipuolami asmenis, kurie, kurie nori sukurti įmonę, sukurti darbo vietų šalyje. Aš čia ne tai, kad būčiau kažkoks, statyčiau Portugaliją į pirmiausia, bet mes turėtume į klausimą žiūrėti atvirai, nuoširdžiai. Na, o dabar Šiaip aš vėliau tada tuo klausimu pakalbėsiu su jumis. O dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, pamfletą, e, kuris bus išplatint, buvo išplatintas e, parlamento nariams, kurie vyko į Portugaliją. Aš pasklaidžiau tą pamfletą. Ir Ir čia buvo e, teksto vietų, kur buvo minima mūsų guoja frakcijos e, šeimos partija veikianti Portugalijoje. pavadinimu blog, blog deškeda, kaip sakiau, guoja frakcijos partija ir buvo straipsniai apie Aną Gomiš. Ir noriu pasakyti, kad, kad čia mes nepritarėm GUE e, požiūriui ir iškada e, politiniai linijai Bet tokių straipsnių pasirodė ne vienas. Ir buvo problemų e, verčiant e, per spaudos konferenciją. Kartu problemų yra. E, kartu parlamentas juk turi savo vertimo raštų tarnybą, juk jie galėtų pasirūpinti konkrečių aktualių mums straipsnių vertimu. Aš bent jau ir pats tą galėčiau padaryti o juk parlamentas yra toji vieta, kuriame, kurioje galima įsakyti įvairias politinės e, nuostatas. Ir aš dabar to, tame pamflete vėlgi aptikau straipsnių, kurie kelia nuostabą. Pirmininkė, ačiū, aš priemiau domin E, jūsų e, išsakytą problemą. Aš noriu tik tai pasakyti, nieko bendra neturiu su tuo jūsų straipsniu ir tai, ką jūs pasakėt, perduosiu ponui Langenui, jis pasirūpins. Norėčiau padėkoti visiems sudalyvavusiems šioje labai įdomioje ir naudingoje diskusijoje. Labai ačiū. Ir kitas mūsų komiteto posėdis numatomas Liepos 3. Pas mus atvyks komisijos narė Vera Jūrova, o Liepos 10 vyks susitikimas kartu su Europos finansų ministrais e, susitikimo posėdžio